Buongiorno a tutti, cominciamo, per favore prendete posto. Pradėkime posėdį, norėčiau visus pakviesti susėsti. Prima di iniziare col, col primo punto dell'ordine del giorno della giornata. Prieš pradėdami svarstyti pirmą šios dienos darbo tvarkės punktą, norėčiau Jums kai ką priminti iš to, ką vakar aptarinėjom šį rytą turėtume apsispręsti dėl penkių klausimų klausimynui Europos naujųjų komisarų svarstymui. Tad aš ir raginčiau jūs pateikti galimus kompromisinius pasiūlymus dėl tų penkių klausimų. Mes turime informuoti apie tai auditorumus ir komisiją, kad galėtume būti pasirengę e, lapkričio šeštosios terminui. Todėl prašyčiau informuoti mane apie jūsų pasiūlymus. Mes savo frakcijos vardu kartu su ponia Greslė suderinome, jog kaip kompromisas gali būti laikomi tie klausimai, kuriuos mes jums esame pateikę kartu su ponia Greslė. Se le persone si mettono d'accordo, siamo tutti contenti. Pre... Tai tada puiku, jeigu galim sutarti, viskas tvarko. Atleiskite. Tikrai mes norime, kad atsirastų daugiau problemų, tačiau nieko negalime padaryti. Jeigu mes norime pateikti kažkokius svarbius klausimus, nelieka nieko kito, kaip papildyti tą sąrašą aspektais, kurie galbūt nėra tarpusai susiję, bet susiję su mūsų komiteto veikla. Apgailestauju, bet nieko čia nepadarysi. Na, viskas, ko man reikia, tai tiesiog sąrašas. Taigi, priimu šią informaciją. Ir dabar pereikime prie pirmojo mūsų darbo tvarkės klausimo. Šiandieną tai 7 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Mums reikia balsuoti. Kolega Sondegard e, pristatė šį klausimą vakar, balsavimo sąrašą turite, regės yra tam tikras priedas prie pirmojo pakeitimo žodžių, jisai kaip tik priedė yra pateiktas. Ir jeigu visi sutartų, aš raginčiau mum balsuoti pakeliant rankas, o ne elektroniškai, jeigu viskas tvarkoj. Taigi balsuokime dėl 7 e, metų biudžeto patvirtinimo, ES biudžetas, taryba. Pirmasis punktas, dėl ko balsuojama, 14 pakeitimas dėl atsisakymo patvirtinti. Pone Sandrėsen pasiūlymas, kas už? Kas už ponios Andrės ant pasiūlymą? Kas prieš? Atmesta. Antroji pakeitimo dalis atkrenta, nes ji labai susijusi su pirmąja, vadinasi, pereiname prie pasiūlymo dėl rezoliucijos projekto susijusios su šiuo pranešimu. Pirmasis punktas. Ponės Andrės ant pasiūlymas, kas už, kas prieš. Pirmasis punktas atmestas. Antrasis punktas Vėlgi, ponės Andrė, esant pasiūlymas, kas už, kas prieš, atmesta. Trečias punktas. Ponės Gresel pasiūlymas, kas už, kas prieš, pritarta. Ketvirtasis punktas. Ponės Groslė, kas už, prieš, pritarta. Ir penktasis punktas. Alde frakcijos vardu kas už, prieš, atmesta. Pereikime prie e, žodinio kompromisinio pasiūlymo e, pirmajam pakeitimui, kaip e, vakar ir kalbėjom, kas už, prieš, pritarta. Pereiname prie žodinio pakeitimo antrajam pakeitimui, kas už, kas prieš, pritarta. Dabar galutinis balsavimas dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos su pakeitimais, kas už, kas prieš, pritarta. sono due votazioni. Sì, eh, infatti l'avevo detto sì, prima. Sì, sì. Una, uh, una precisazione solamente che giustamente faceva notare il segretariato. A... Reikėtų paaiškinti. Sekretariatas sako, kad mums reikėjo po ponios Andrės ant dviejų pasiūlymų atmetimo dėl 14 ir 13 pakeitimų mes turėjome balsuoti dėl galtinio sprendimo. Kas už? Pane Gröslė. Kaip tik nesuprantame, apie ką jūs kalbate, nesuprantame, dėl ko mums prašote balsuoti. Galbūt patiksinkite. Questo qua, no? Sì. Sì. Diceva, eh, mi faceva notare il segretariato, ass- come indicato nella lista di voto. Segretariatas man pasakė, kad jeigu pažvelgsime į balsavimo sąrašą, tai po 14 ir 13 pakeitimų, kuriuos pateikė ponė Andresen, mums reikia apskritai balsuoti dėl viso ponės Andresen pasiūlymo. Čia tik tai dėl biudžeto patvirtinimo sprendimo. Pirminkė, aš gal paaiškinsiu. Greta balsavimo dėl rezoliucijos projekto mums reikia taip pat balsuoti dėl pasiūlymo dėl sprendimo. Ir tam mums reikia skaičiuoti balsuojančius komiteto narius, nes būtent šitas skaičius bus fiksuojamas. Bet tai visai kitas dalykas, negu kad užfiksuoti 13 pakeitime. Bent jau pas mus sakoma, kad jis atpuola, atkrenta, jeigu atmetamas 14. Taigi dabar balsuojame už arba prieš biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Tai mums svarbus dalykas. Tikrai nenorime per klaidą prieš balsuoti. No, no, ma la vota. In realtà la votazione finale, io così l'avevo intesa, comprende. Tiesą sakant, galutinis balsavimas taip pat apima ir tą ankstesnį punktą, tad nereikia mums dar kartą balsuoti dėl ankstesnio balsavimo. Ar kas nors reikalauja to ankstesnio balsavimo, ne? Ar galime tada balsuoti? Tvarka. Tuomet kviečiu balsuoti dėl rezoliucijos. Kas už? Čia dabar mes balsuojame po e, to, kai ponė Sandrėson pasiūlymai buvo atmesti. Taip, reikia bal, mums suskaičiuoti balsus. Prašom pakelt rankas. Okay. Kontrari. Kas prieš? Kas susilaikė? Dėkui. Galime dirbti toliau. Dėkoju ponui Sondengardui už atliktą darbą. Pereikime prie kito darbo tvarkės punkto. Mums reikėtų patvirtinti koordinatorių rekomendacijas. Taigi labai trumpai pateiksiu Jums informaciją apie susitikimą, kuris vakar įvyko trečią valandą. Į surinko pirmininkas bei grupių koordinatoriai arba frakcijų koordinatoriai Faktiškai yra patvirtinti ankstesni pranešėjai, nagrinėsinti 8 metų biudžeto įvyktinimo patvirtinimo klausimuose. Liberatskis komiteto vardu ir nagrinėšius klausimus pranešėjas bus Maty, atsakingas už agentūras. Taip pat prieimėme sprendimus dėl 2010 metų nustatėme prioritetus, taip pat datas, kada atitinkama delegacija vyks į Graikiją. Balandžio 27-20 dienomis į, tai, į Kroatiją, birželio 1-4 vizitas į Vengriją spalis, spalio pradžioje. Į Italiją vyksime spalio 26-29 dienomis. Atitinkamai frakcijos turėtų nurodyti 25 asmenis, kurie priklausys toms keturioms delegacijoms vyksiančioms į atskirą šalis. Pateikite šias pavardės kiek įmanoma greičiau. Taip pat atitinkamos delegacijos turi būti sudaromos pagal delegacijų svorį. Taigi dabar svarstamo klausimo reikalas 2010 metai. Septintoji pagrindų programa - efektyvumas, pasiūlymai dėl reformos. Mes toliau tęsime svarbu teisėkuros darbą, kurį pradėjo taryba, stengsime užtikrinti bendrijos finansų, finansų interesų apsaugą, nagrinsime klausimus dėl struktūrinių fondų, dėl naudos gavėjų taip pat finansų reglamento reforma. Taigi realiai 2010 metais numatomi keturi tokie svarstymai, taip pat ir jų datos jau yra nustatytos. Atitinkamos datos arba svarstymai vyksta balandį, birželį, liepą, rugsėjį. Dabar studijos. Viena studija skirta tiems sunkumams, su kuriais susitaria valstybės narės, steigdamo struktūrinių fondų lėšų administravimo žinybos laikotarpį nuo 2007 iki 2013 metų, pranešėjas Liberatskis. Toliau nevyriausybinės organizacijos Taigi vėlgi PPE frakcija turėtų pasiūlyti mums pranešėją. Jau ir anksčiau buvo priimta sprendimų dėl tam tikrų studijų, tačiau atitinkamos studijos nebuvo iki galo įvykdytos. Atitinkamai šios studijos bus baigtos vykdyti 2010 metais. Dabar naujųjų komisarų klausimai. Galbūt ne visais atvejais tai bus nauji komisarai, bus ir naujų senų komisarų. Tai kaip nusprendė komiteto pirmininkų suiga. Yra numatoma tuos varstymus surenti Strasbūrė lapčio 25-26 dienomis bei Briuselėje gruodžio 2-4 dienomis. Be to, pirmininkų sueiga parengė labai abstraktų klausimyną, klausimus, kurie bus teikiami visiems pretendentams į komisijos narius. O mūsų komitetas turėtų apsispręsti dėl konkrečių klausimų, kurie yra tiesiogiai susiję su mūsų biudžeto kontrolės komiteto veikla. Taigi mes turime parengti konkrečius, specifinius galbūt klausimus, kuriuos ir teiktume vėliau konkretiems pretendentams. dar reikia tuos klausimus parengti. Kitas dalykas. Tai yra naujųjų audito rūmų narių paskirimo reikalai. Turime suprasti, kad atitinkama kadencija baigėsi kovo mėnesį, taigi vėlgi turėsime renkti ir naujųjų audito rūmų narių svarstymus arba klausimus. Vėlgi numatėme parengti klausimyną. O kandidatai į audito rūmų narius turės atsakyti šios klausimus. Taip pat mes pasiūlėme tam tikras datas kada į posėdžius kitais metais rinksis mūsų komitetas. Bet o šiandien vyksime į audito rūmus. Reikėtų apsispręsti mums dėl audito rūmų prioritetų. Kai kurios frakcijos, pirmiausia, trys didžiosios, pateikė gana panašių prioritetų, kurių turėtų siekti auditorumai. Dabar Olafo vadovas leis ko gero mums apsilankyti Olafo tarnybose. Ir tai mes galėsime padaryti kitų metų vasario arba kovo mėnesiais. Beje, Europos parlamente kai kurie komitetai kaip ir pageidauja šiek tiek uzurpuoti galbūt biudžeto kontrolės komiteto funkcijas. Taip elgėsi beje pastaruoju metu Teisės klausimų komitetas. Aš jau kreipiausi į pirmininkų sueigos vadovą, kuris yra ir Teisės komiteto pirmininkas, ir sakiau, jog reikia išvengti dubliavimuose aiškiai komitetai turi veikti pagal savo prerogatyvas. Mes, kaip komitetas, turime savo funkcijas ir turime jas aiškiai atskirti nuo kitų komiteto funkcijų. Taigi teisės klausimų komitetas gali galbūt išreikšti savo nuomonę tam tikrų klausimų, bet tikrai neturėtų kesintis į mūsų komiteto funkcijas. Dar porą aspektų, kuriuos paminėsiu. Liepos 20-ąją vykusio posėdžio protokolas. Ne, nepateikia informacijos apie tai, kas balsavo už vicepirmininkus. Galbūt mes galime taip protokolą papildyti. Tačiau jeigu tam nepritars frakcijos, nebus įmanoma balsuoti per posėdį dėl tam tikrų nenumatytų klausimų. Nebent, aišku, eitų kalba apie tam tikrus nežymius klausimus arba aspektus. Galbūt tokius klausimus maždaug mes vakar išstengiamės aptarti per koordinatorių posėdį. Galbūt negaždami laiko pereikime pagal darbo atvarkę prie 11 klausimo. Europos Jūto rūmų specialioje ataskaita numeris 6 2009 ES pagalba maistu nepasiturintiems asmenims, tikslų, taikomo priemonių ir metodo įvertinimas. Džiaugiuosi galėdama suteikti žodį poniai pranešėjai Esadilangai, kurios beje nematau salėje kažin ar jį gali kalbėti, nebūdama salėje. Tai galbūt tada žodį suteiksiu audito rūmų atstovams. Mes dar pasiaiškinsime, kur yra ponė pranešėja, o tuo tarpu gali kalbėti audito rūmų atstovai. Okay. Prego. Thank you. Ačiū, ponas pirmininkė. pirmininkė, garbus parlamento nariai, ponai ir ponios. Aš pasistengsiu trumpai papasakoti apie tai, kokiu išvadu mes esame prieję analizuodami klausimus dėl pagalbos maistų nepasnių asmenims. Ši programa buvo numatyta 1987 metais, reaguojant ypač atšiaurę žiemą, kai kilo problemų žmonėms ir bendrė nusprendė, jog galima labdaros organizacijoms nemokamai suteikti žemės ūkio produkcijos, kad ši produkcija būtų paskirsta asmenims, vargsnėms asmenims. Taigi tokia priemonė pasiteisino ir taikoma iki šiol. Skurtas tebėra aktualus Europoje. Tuo labiau, kad šiuo metu vyksta krizė ir mes pagal statistiką matome, jog ES yra apie 80 milijonų žmonių, kuriems grėsia skurdo rizika. Arba 500 milijonai tokių žmonių programoje dalyvaujančiose valstybės narėse tūkstančiai e, organizacijų, nevyriausybinio organizacijų dalyvauja maisto paskirstimo programuose, o maisto produktus tos organizacijos e, išdalina asmenims, kuriems jų reikia. Spėjama, kad apie 13 milijonų žmonių kasmet gauna tokią pagalbą, nors kiekvienas iš jų vidutiniškai gauna tik tai vieną kaip ir maisto porciją galbūt per mėnesį. Šios programos biudžetas e, yra padidėjęs nuo 2008 metais 307 milijonų eurų iki pusės milijardo 2009 metais. Reikia pabrėžti, jog valstybių narių dalyvavimas šioje programoje neprivalomas, programoje šiuo metu dalyvauja 19 valstybių narių. Valstybėse narėse už programų valdymą yra atsakingos mokėjimo agentūros. Taigi audito rūmai analizavo programų tikslus, atsižvelgdamas į kintančią rinkos bei socialinę situaciją. Analizavome, ar turima reikiamų priemonių, kokį poveikį daro programa, taip pat kaip programa administruojama bei kokios valdymo procedūros taikomas. Pabrėšiu kai kurias išvadas bei rekomendacijas, kurias priėmė auditorumai. Nors programa turi du pagrindinius tikslus - prisidėti prie to, kad nepasiturintiems žmonėms būtų lengviau gyventi. Ir kita vertus, stabilizuoti žemės ūkio produktų rinką, mažinti intervencinės atsargas. Tačiau manau, jog svarbiausias yra socialinis programos aspektas. Iš pradžių buvo pateisintas programos finansavimas iš BŽUP lėšų kadangi buvo naudojamos intervencinės atsargos. Kai intervencinės atsargos pasais metais sumažėjo iki nulio, kilo bejonių, ar galima ir toliau programą finansuoti iš BŽUP lėšų. Be to, pasiais metais mažėjant intervencinėms atsargoms, apie 85 procentai paskirstų maisto produktų yra perkami rinkoje. Todėl auditorumai patarė komisijai pagalvoti, ar nereikėtų ir toliau užtikrinti, kad programa ir toliau būtų finansuojama iš bendrosios žemės ūkio politikos lėšų. Bendrai paėmus, programa yra nepakankamai veiksmingai koordinuojama bei derinama su kitais socialinio pobūdžio veikėjais valstybėse narėse. Toks bendradarbiavimas būtinas, norint geriau suprasti nepastunčių žmonių poreikius. Taigi valstybės narės turėtų integruoti šias programas į savo socialinės politikos sistemas, kad užtikrintų geresnę sinergiją tarp tinkamų organizacijų. Šią priemonę buvo norima sumažinti skurdą, bet ne jį išnaikinti. Taigi turimos lėšos te gali tik šiek tiek pagerinti atskirų nepasiturinčių asmenų situaciją. Kaip minėjau, jie vidutiniškai per mėnesį tik tai gauna vieną maisto porciją. Taigi, norint, kad programa būtų efektyvesnė, reikia apsispręsti dėl tinkamų prioritetų bei pasirenkti geriau skirti šią pagalbą. Dabar produktai gali būti paskirstomi tik tuo atveju, jeigu jiems taikoma intervencinio saugojimo tvarka. O dėl paskirstimo grandinės yra skirtingai galbūt vertinami arba elgiamasi su galutiniais naudos gavėjais. Skirtingos šaugybės maisto asmenys gauda. Todėl mes rekomenduotume pagalvoti, kaip pagerinti suteikiamo maisto įvairovę, papildomumą, mytybinę vertę ir kad būtų užtikrintas vienodas elgesys su paramos gavėjais. Be to, teismas pastebėjo tam tikrų silpnų aspektų valdymo, stebėsnos procedūrose, taip pat pasiūlė priemonių, ką reikėtų daryti. Be to, me, praėjusiu metu rugsėje komisija paskelbė pasiūlymą, kaip reikėtų keisti egzistuojantį tarybos reglamentą. Parlamentas šį pasiūlymą patvirtino 9 metų kovą. Tikimės, kad šis pasiūlymas leis sukurti naują teisinį pagrindą šiai programai ir jeigu viskas bus gerai gyvendinta, tuo būdu bus išspręstos pašalintos kliūtis problemos, kurias pastebėjome audito metu. Ačiū uždėmesį. Aver... Ačiū labai. Tikrai jūs kalbėjote labai svarbių klausimų, bet to ir į salės grįžo pranešėja, taigi jai dabar suteikime žodį. Ačiū, ponas pirmininkė. Ir atleiskite, prašau, man atleisti ir audito rūmų atstovo. Turėjau dalyvauti kitame komiteto posėdėje, turėjau balsuoti. Buvo kalbama apie gyvūnų klonavimą, gerai tai ar negerai, bet kartais nepakenktų politikus klonuoti, kad jie vienu metu galėtų dalyvauti dviejose balsavimuose. Taigi, noriu padėkoti audito rūmo atstovui už šį dokumentą. Taip pat noriu pakalbėti apie programos ateitį. Jeigu neklystu, mano darbo dokumente yra pora svarbių išvadų. Bet to ir audito rūmo atstovas sakė, jog kaip tik dabar yra vykdoma teisėkuros procedūra. Norima kiek pakoreguoti pagalbos maisto program, pro, produktais programą. Atitinkamai e, jūsų išvados yra patytos labai laiku. Savo darbo dokumente Aš sakau, jog reikia rimčiau pažvelgti į programos teisinio pagrindo klausimą. Juk teisės pagrindas tai tas e, pamatas, nuo kurio viskas turi prasidėti. Kitas dalykas, kurį aš konstatuoju savo darbo dokumente. Reikia labiau sufokusuoti, tikslingiau galbūt skirti šią pagalbą, kad ji pasiektų tose šalise tuos žmonės, kuriems jos labiausiai reikia. Šiuo metu mes neturime jokių aiškių kriterijų, tačiau tik turėdami tokius kriterijus galėsime tikslingai panaudoti europinės lėšas ir panaudoti tas lėšas nejausdami sąžinės graužimo. Aš manau, kad mes galime pasinaudoti darbo dokumentu, toliau stengdamiesi koreguoti dokumentą, kurio pagrindo bus toliau rengiama gerinama pagalbos maisto produktais programa. Ačiū. Kolega Wagneris paprašė žodžio. Dėkoju, pirminkė, audito rūmai ir e, pranešėja paaiškino problemos e, kontekstą ir problematiką. Iš pradžių iš tikrųjų ji iš pradžių buvo susijusi su BŽUP, su produktais, kurių buvo perviršius. O dabar intervencinės atsargos sumenkėjo ir e, mes turime pamastyti apie šios programos tolesnį finansavimą iš BŽUP. Kai kurie kolegos netgi kvestionuoja tos programos ateitį, nes iš tikrųjų tos atsargos sumenkėjo, kaip kad buvo paaiškinta ir buvo taip pat paaiškinta, ką tai reiškia praktikoje, kai e, programos dalyvis gauna galbūt vieną tik tai maisto davinį per mėnesį. Aš manau, kad ateitie turėtume patirinėti galimybę e, finansuoti šią programą iš kitos biudžeto eilutės, galbūt e, turėti atskirą biudžeto eilutę, išimti ją iš BŽUP. Turėtume taip pat pagalvoti apie aiškesnius kriterijus e, skiriant šią dotaciją. Aš manyčiau, kad e, visas tas pastabas reikėtų, į tas pastabas reikėtų atsižvelgti ir e, įvertinimo procedūrą tęsti kitais metais. Ponas Atsimarkakis. Kai lankausi pas savo tėvą Kretoje, jis man ir pasiūlo tokio maisto, kurį gauna iš bendrijos atsargų. Tačiau iš kur tie produktai atsiranda? Klausiu savo tėvo, kodėl tu nemokamai gauni tą maistą. O jis ir gauna juk nemokamai. Dažniausiai tai būna ryžiai, makaronai, spagečiai, sausas pienas. Jis sako, kad tai yra iš ES. O kodėl tu turi teisę tą maistą? Sako, esas daugia vaikis tėvas, turys keturis vaikus. Tačiau mano tėvas realiai neturi teisės tą pagalbą, bet gauna ją. Kodėl? Todėl, kad nėra pakankamai griežti atrankos kriterijai. Tai užfiksuota ir auditorumo ataskaitoje kriterijai yra nepakankami šiuo metu. Nepaisant to, programą iš pradžių noriu pagirti. Tikrai mano tėvas, jo kaimynai kažką gauna iš ES, taigi tai padeda stiprinti ES reputaciją. Tačiau, kažin ar gerai, jeigu pagalba gauna ne tie žmonės, kuriems reikia pagalbos. Taigi, prašau komisijos apsispręsti dėl aiškios, aiškių kriterijų, taip pat kokios labdaros organizacijos turi teisę dalinti tą pagalbą. ES turi lėšų pusę milijardo eurų ir tuos e, pinigus e, nuleidžia valstybėms narėms, e, bet nežino, kaip tos lėšos yra panaudojamos, ko gero nepakankamai veiksmingai. Kai kurios valstybės jau pajuto finansų bei ekonominę krizę, Atitinkamai tokia pagalba maisto produktais gali būti labai svarbi, bet ji turi pasiekti tuos žmonės, kuriems reikia pagalbos. Todėl pagidaučiau, kad komisija tikrintų ne ar lėsos teisingai patik panaudotos, bet ar jos veiksmingai buvo panaudotos. Ačiū. Prego, norivole Delange. Ja, misschien... Aš galbūt papildomą klausimą norėčiau užduoti. Jei pažvelgsime, kaip dabar pinigai paskirstomi programoje, maždaug 70 procentų ar 3 ketvirtadaliai nueina trims e, didelėms ir saliginai turtingoms valstybėms narėms. E, aš užimčiau šio klausimu griežtesnę liniją ir turėčiau pasakyti, kad uh, E, kadangi tai yra socialinės politikos dalis, reikėtų mums taip nesielgti. Tačiau aš taip pat manau, kad tokios programos per vieną dieną stabdyti nereikia, nes e, ji atlieka labai naudingą darbą. Aš manau, kad nuo dabar iki 2013 metų mes turime panaudoti esamą laikotarpį ir rimtai permastyti Europos politiką šitoje srityje apskritai iki 2013 metų mes turėtume tikslingiau panaudoti šį fondą. Kaip ten bebūtų, 75 procentai fondo lėšų patenka trims e, palyginti turtingoms valstybėms narėms. Tas biudžetas turėtų būti išlaikytas, bet turėtų būti kitaip naudojamas. Ir aš čia sutikčiau su anksčiau kalbėjusioje ir atkreipti dėmesį į tas organizacijas, kurios praktiškai skirsto tuos pinigus, užtikrinant, kad pirmiausia naudą gauto tie regionai, tos šalis, kur vidutinės pajamos vienam gyventojui yra mažesnės negu ES vidurkis. Taigi, nesakiau, kad reikia nutraukti tą programą jau nuo rytojaus, e, reikėtų tiesiog išlaikyti šį instrumentą, bet jį tobuliau naudoti. Norėčiau išgirsti, ką galvoja komisija apie tai. Pirmininkas, ar norėtų pasakyti komisijos atstovų? Prašom. Dėkoju, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti poniai Delangė už parengtą pranešimą, arba tikriau sakant, darbo dokumentą. Ir už galimybę pasikeisti nuomonėmis e, apie e, auditorumų parengtą pranešimą. Pagrindinė problema, e, kurią kelia pranešimas, yra sąsaja tarp programos ir BŽUP e, išlaidų. Turiu pasakyti, kad komisija nesutinka su pranešime keliama teze. Mes manome, kad e, programai yra du elementai - tai maisto sauga patiems e, nepasiturinčiausiams ir Antra, geriausias būdas panaudoti intervencinės atsargas. Tai visa tai remiasi 33 sutarčių straipsnių. Turiu pasakyti, kad 90 metų programai 90 procentų iš 500 milijonų eurų bus panaudota būtent intervencinių atsargų forma. Taigi, arti 90 procentų bus būtent intervencinės atsargos ir tai paremta 500 milijonų eurų biudžetu. Taip pat norėčiau priminti parlamentui, kad 20 valstybių narių šiais metais dalyvauja ne 19, kaip kad buvo sakyta. Taigi dar viena valstybė narė prisijungė, entuziastingai prisijungė prie šios programos. Buvo taip pat klausima, ar iš tikrųjų ta parama pasiekia labiausiai nepasiturinčius Europoje. Na, turiu pasakyti, kad mes čia, sėdėdami Briuselėje, tikriausiai nežinome, kur valstybėse narėse gyvena patys labiausiai nepasiturintys. Bet kriterijai, kuriais remiantis tas biudžetas yra skirstomas, yra aiškus ir devintaisiais metais mes priėmėme naują metodologiją, e, kurioje ats atspindimas parlamento noras tikslingiau skirstyti tuos pinigus. Mes dabar įvedėme tokius e, kriterijus kaip e, skurdo rizika ir e, BNP rodikliai valstybėse narėse. Taip pat turiu pasakyti, kad e, šis biudžetas skirstamas visų pirma labdaros organizacijoms ir mes remiamės jomis, kad jos atrinktų, kam labiausiai reikia tos paramos Europoje. Ir e, paskirstant maistą nuo 30 iki 70 procentų e, labdaros organizacijų skirstamų E, maisto produktų 30-70 e, procentų to maisto yra būtent iš mūsų programos. Ponas Hatsimarkakis čia minėjo, kad e, jo tėtis nėra pakankamai nepasiturintis, kad gautų tą paramą. Aš aišku nepažįstu pono Hatsimarkakio tėvo, bet aš manyčiau, kad jis pats turėtų kreiptis į tą vietą labdaros organizaciją ir išsiaiškinti, kokia ten yra problema. Bet kuriu atveju aš sveikinčiau bet kokį pasiūlymą, kaip geriau mes galėtume pasiūlyti tą paramą per labdaros organizacijas, kurios kovoja su skurdu. Taip pat reikėtų pasakyti, kad pats parlamentas nuosekliai rėmė šią programą ir Einant e, laikui, jis didino jos biudžetą netgi kartais daugiau negu kad siūlydavo komisija. Priminsiu, kad 425 Europos parlamento nariai pastarąjį kartą balsavo už tai, kad ta programa būtų tęsiama, ją reformavus. Todėl darbo dokumente mane šiek tiek stebina e, tam tikros išreikštos abejonės dėl teisinio pagrindo. Pirmiausia, mes matėme, kad parlamento dauguma sutiko su komisijos e, pasiūlymu, vadinasi, ir su teisiniu pagrindu. Na, O mes galvojame, kad patys neturtingieji teisinės tos teisės pagrindo analizės iš tikrųjų negali atlikti ir jo neatlikinėja. E, dokumente yra e, tam tikrų pasiūlymų, kaip tobulinti programą, bet taip pat e, turiu pasakyti, kad komisija ir taryba jau E, atsižvelgė į tam tikrus trūkumus ir net pasiūlė savo pasiūlymus anksčiau, negu kad buvo paskelbta šis pranešimas. Tarkime, e, pasiūlymas e, neapriboti paramos vien tik tai intervencinėmis atsargomis, tikslingiau nukreipti paramą. Na, o kritika susijusi su konkursų procedūromis, taip pat bus išanalizuota e, komisijos e, veiklos metodų kontekste. Taigi, apipendrinant, e, pasakyčiau, kad dėl teisės pagrindo ir mes, ir parlamentas remiame tą pačią teisinę bazę, todėl šiek tiek ir stebimės, kad darbo dokumente tarsi dėl to ir kyla kažkokių klausimų. Dėkui. Dėkoju. Pone Lankė. Aš norėčiau išklausiusi komisijos pasisakymo pasakyti porą pastabų. Visų pirma, jeigu pažiūrėsime į darbo dokumento patį pirmąjį sakinį, į išvadų pirmąjį sakinį, Tai mes tam sakome, kad sveikiname ne tik audito rūmų pranešimą, bet ir komisijos pasiūlymus dėl reformos. Audito rūmai e, užsimena apie teisinį pagrindą, kai kurie kolegos taip pat apie tai kalbėjo ir mes vienintelį dalyką sakome darbo dokumente, kad į šią problemą reikia pažvelgti rimtai. Ja reikia analizuoti ir jos reikia neužmiršti mūsų diskusijose. Manau, kad tai yra visai normalus dalykas. Taip pat reikėtų pasakyti komisijos atstovai, ir tai viena iš mano paskutinių išvadų, yra štai kokia. Aš manau, kad gerai yra tai, kad labdaros organizacijos dalina šią paramą. Nereikia iš Briuselio centralizuotai dalinti tos paramos. Bet jeigu pažvelgsime į 274 straipsnį, tai galutinė atsakomybė už šių pinigų paskirstimą vis tik tenka komisijai. Ir aš manau, kad audito rūmai stengiasi padėti komisijai įvykdyti jai tenkančią atsakomybę pagal 274 straipsnį. Todėl aš sveikinu auditorumų pranešimą. Kaip ten bebūtų, kiekvienas e, turi savo atsakomybę ir kiekvienas turi suvaidinti savo vaidmenį, užtikrinant, kad pinigai būtų tinkamai leidžiami. Ačiū labai. Jeigu daugiau klausimų nesulauksime, galėsime tęsti darbą bei pereiti prie devintosios Europos autorumų specialiosios ataskaitos Europos personalo atrankos tarnybos vykdomos atrankos personalo veiklos efektyvumas ir veiksmingumas. Buvo kilęs tam tikras e, ginčas galbūt e, su komisija, taigi dabar suteiksiu žodį poniai pranešėjai, prašom. Okay. Forse mi facevano presente che vuole che interviene prima il. Jeigu neklystu, pirmą norėtų kalbėti auditorumų atstovė. Taigi, poniai Irenai Petruškevičiai suteikiu žodį, prašom. Ačiū. Ponas pirmininkė, brangus parlamento nariai. Pirmiausia, noriu Jums padėkoti už tai, kad galiu Jums pristatyti specialiai ataskaitą skirtą EPSO tarnybos veiklos efektyvumui ir veiksmingumui. Kadangi šis darbo dokumentas jau yra parengtas, kadangi jame yra puikiai pateikta mūsų ataskaitos santrauka. Tai galbūt geriausia būtų, jeigu aš pakomentuočiau tik tam tikrus aspektus. Atitinkamai aš galbūt kiek trumpiau kalbėsiu, o esant reikalui galėsiu atsakyti į klausimus, jeigu tokių būtų. Taigi pirmą prisiminkime tam tikrą informaciją, kokia buvo šio audito paskirtis. Tikriausiai gerai žinote, nuo 2003 metų visi ES tarnautojų atrankos konkursai yra EPSO reikalas. Taip pat dėl ES plėtros labai padidėjo EPSO darbo krūvis. Dėl plėtros atskiros institucijos nebebuvo pajėgios pačios atsirinkti savo darbuotojų. Todėl buvo priimtas bendras ES institucijų sprendimas įsteigti EPS organizaciją, tikintis, kad sklandžiau vyks tarnautojų atrankos procedūra. EPSO yra tarp institucinė organizacija, kurią kūruoja komisija. Galbūt tai yra viena iš šio audito ypatybių. Daugelis iš mūsų rekomendacijų yra skirtos EPSO valdymo tarnybai arba valdybai, kurie yra atstovaujama visų institucijų atstovams. Taigi, kokia buvo audito apimtis? Per šį auditą buvo bandoma įsiaiškinti, ar EPSO veikla yra veiksminga bei efektyvi. Be to noriu pabrėžti štai ką. EPSO yra atsakinga už atrankos procedūrą. Tačiau samdymo klausimus sprendžia kiekviena institucija atskirai. EPSO tik suformuoja vadinamuosius rezervinius sąrašus, tačiau jau pačios institucijos sprendžia, ar samdyti konkursą išlaikiusi kandidatą įtrauktą į šį sąrašą. Taigi noriu štai ką pabrėžti. Per auditą mes neanalizavome samdymo, prieimimo į darbą aspektų, kadangi tai būtų buvęs jau visai kitas auditas būtų buvę nukrypta nuo užduoties. Būtume auditavę ne patį EPSA, bet institucijų samdymo politiką. Užsiminsiu ir apie kitą, antrą audito ypatybę. Kai baigėme pirminį auditą, EPSO valdyba 8 metų rugsėjį priėmė vadinamąją EPSO vystimo programą, EDP kurie bandoma išspręsti daugelį problemų, kurias mes pastebėjome per auditą. Taigi mes išplėtėme audito apimti, atsižvelgdami ir EDP. Bet tik tą apimtimi, jeigu tai susiję tiesiogiai su audito apreptimi. Taigi, audito rūmai nedalyvavo rengiant EPSO vystimo programą EDP. Ir tai, ką mes dabar pateikėme jums, tai nėra EDP analizė. Mes juk negalime plano audituoti. O rekomendacijose atsižvelgiame į tai, kas yra jau numatyta pagal tą vystimo programą EDP. Trumpai pakalbėsiu apie mūsų išvadas bei rekomendacijas. Bendrai paėmus būtų galima konstatuoti, kad EPSO sėkmingai dirbo, leido surenkti daugiau konkursų, kuriuo prireikė po ES plėtros. Tiesa, yra tam tikrų trūkumų, kuriuos pastebėjo audito rūmai. Taigi, trūkumai. ES institucijos nepraneša laiku EPSOJ, kiek joms reikia darbuotojų. Taip pat čia nesivaudaujama suderinta metodologija. Be to mes nematome, kad egzistuotų kažkoks bendras pagrindas arba metodologija, pagal kurią EPSAS ir institucijos vertintų darbuotojų poreikius. Taigi, institucijoms laiku nepateikiant informacijos apie tai, kiek joms reikia darbuotojų, bet o tai, jog nėra bendros metodologijos, sąlygojo tam tikrą neefektyvę veiklą bei ilgesnius atrankos procesus. Taip pat dėl to tekdavo kartais paskutinę akimirką daryti pakeitimų atrankos procedūrose. Kitas trūkumas. Darbuotojo atrankos procedūra trunka per ilgai. Tiek vertinant pagal EPSO standartus ir dar procedūra ilgesnė būtų, jeigu ją vertintume pagal tarptautinę praktiką. Taigi per daug ilgas atrankos procesas neįgalina institucijų laiku pasamdyti reikiamus kandidatus Ir taip pat ta procedūra iš ties atgazda kandidatus tiek procedūros metu, tiek ir jai pasibaigus. Taigi trečias trūkumas. Per konkursus yra surenkama tik tai du trešdaliai pagidaujamų darbuotojų skaičiaus. Taip pat nėra užtikrintas geografinis sėkmingų kandidatų subalansuotumas. Atitinkamai negalim būti patenkinti institucijų poreikiai. Be to, pagal nuolatinių darbuotojų teisų aktus yra nustatoma, jog sėkmingų kandidatų skaičius turi būti bent jau lygus laisvų vietų skaičiui. Be to, funkcionieriai pagal taisyklės turi būti priemi į darbą atsižvelgiant į geografinio subalansuotumo principą. Be to, kitas svarbus dalykas yra štai toks kai nėra pakankamų kandidatų, institucijos negali patenkinti savo darbuotojų poreikio. Kitas trūkumas. Neturima patikimos ir išsamios informacijos EPSE. Nėra pateikiama išsamios informacijos apie tai, kiek kainuoja kandidatų įtraukimas į atsargos sąrašą, kiek yra, kiek tos tie kaštai galėtų sudaryti pagal pripažintus tarptautinius standartus. Be to, EPSO vystimo programoje nėra atsižvelgta į tai, kiek potencialiai kainuos šios programos įgyvendinimas. Taigi, jeigu būtų įvertinta ta būsima nauda bei būsimi kaštai, tada biudžeto valdymo institucijai būtų lengviau priimti sprendimus. Galiausiai baigdama pakalbėsiu apie rekomendacijas aštuonias rekomendacijas auditorumai pateikė. Pirmoji bei antroji rekomendacijos skirtos e, tiesiogiai EPSOI e, institucijoms, kurių atstovai priklauso EPSO valdybai. Taigi šiuose rekomendacijose norima geresnio atrankos proceso planavimo, norima, kad jis būtų spartesnis. Dabar žmogiškų išteklių planavimo srityje pagidautume, kad institucijos laiku pateiktų EPSui patikimos informacijos apie tai, kiek joms reikia darbuotojų. Čia reikėtų vadovautis bendrais e, principais tiems poreikiams vertinti, taip pat pagidautume, kad būtų vadovaujamasi trimečiais planais. Dabar darbuotojų atrankos proceso trukmė. Čia institucijos turėtų paremti EPSA, deleguodamos į jį pakankamą skaičių pareigūnų, kad pastarieji dalyvautų atrankos komisijose. Dėl tokios paramos juk buvo susitarta tvirtinant vystimosi programą, bet jeigu paramos nebus suteikta, reikėtų ko gero kitų imtis priemonių, kurios leistų užtikrinti sutrumpinti trumpesnį atrankos procesą. Dabar trečia, šešta rekomendacijos susijusios su geresnių konkursų, galbūt rezultatų pasiekimu, tiek kalbant apie kandidatų skaičių, tiek ir apie jų geografinį pasiskirstimą. Specifiniai kalbos reikalavimai. Pastaraisiais metais pirminė atranka vykdoma tik trimis kalbomis. Norint labiau pabrėžti profesionalių gebėjimų svarbą, o ne tik kalbos mokėjimo svarbą. Mes pagidautume, kad pirminė atranka būtų vykdoma visomis 23 kalbomis. Dabar pranešimai apie konkursus. Rekomenduojame, kad EPSAS taikytų griežtą kokybės kontrolės mechanizmą, kurio dėka būtų užtikrinta, jog tokie pranešimai yra tikslus. Kita teismo rekomendacija susijusi su tuo, koks kandidatų skaičius turėtų būti pasiektas kiekviename procedūros etape. Kad pirmajame konkurso etape būtų pakankamas kandidatų skaičius, reikėtų, kad visos institucijos parengtų bei finansuotų bendrą komunikavimo strategiją, o ją koordinuotų EPSAS. Be to, EPSAS kiekviename konkurso etape turėtų stengtis, kad į kitą testą būtų kviečiama reikiamas tinkamų kandidatų skaičius. Galiausiai, geografinio subalansuotumo aspektai. Čia auditorumai rekomenduotų, kad EPSAS detaliai identifikuotų dabartinį geografinį nesubalansuotumą, išanalizuotų to priežastis ir pateiktų pasiūlymus, kaip reaguoti, kaip situaciją pagerinti. Baigdama pakalbėsiu apie dvi autorumų rekomendacijas skirtas valdymo informacijai. Norint nustatyti konkursų galimas išlaidas arba kaštus, EPSAS turėtų nustatyti, kiek biudžetui kainuoja sėkmingo kandidato įtraukimas į vadinamąjį rezervo sąrašą tie kaštai turėtų būti palyginti su panašiais tarptautinio visuomenio organizacijų kaštais, kad būtų galima aiškiau apibrėžti, kiek reikia investuoti į būsimus konkursus. Be to, turėtų kvantifikuoti EPSAS papildomas kaštus, kad būtų galima jau EDP kontekste užtikrinti lengvesnį sprendimų prieimimą. Dabar naujoji duomenų bazė kurios dėka norima valdyti konkursus. Tokia duomenų bazė turėtų atsirasti artimiausiais metais. Taigi čia mes rekomenduojame EPSui imtis žingsnių, kad ši duomenų bazė užtikrintų savalaikį tikslo informacijos valdymą tiek konkurso metu, tiek prieš jį arba po jo. Tikrai galime pasidžiaugti mes kaip Europos audito rūmai, kad sulaukėme iš EPSO atsakymo kuriuos patvirtino EPSO vadovybė. Ir atsakymuose mes matome, kad EPSAS sutinka su mūsų išvadomis, rekomendacijomis, bet to atsakymuose sakoma, jog į daugelį pastabų jau sureaguota EDP kontekste. Tiesa, pabrėšiu, šio plano sėkmė priklauso nuo to, kokią paramą institucijos suteiks EPSOje. Pirmiausiai, tai priklauso nuo to, ar institucijos laiku pateiks EPSui patikimą informaciją apie tai, kiek joms reikia darbuotojų. Ir ar tai bus daroma pagal tą trejų metų planą. Kitas dalykas, institucijos turėtų deleguoti į EPSą pakankamą kvalifikuotų pareigūnų skaičių. Pirmininkė, ačiū labai visiems uždėmesi ir jeigu turite klausimų, mielai į juos atsakysiu. Ačiū. Grazie. Do la parola al relatore. Ačiū labai. Dabar suteiksiu žodį pranešėjui, poniai Jetlevski. Diečiajevski. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pasakyti, kad raštu esu parengusi dokumentą angliškai ir dėl to aš manau, kad na, ir anksčiau bendravau su kolegomis angliškai, dėl to ir pasirinkau anglų kalbą ir dabar. Ir pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad man teko labai įdomi užduotis parengti šį dokumento projektą dėl dviejų priežasčių. Pirmiausia, dėl to, kad manau, jog pats klausimas yra labai svarbus. Kaip e, potencialus ES institucijų uh, tarnautojai yra atrenkami, yra iš tiesų labai svarbus klausimas. Taigi užduotis buvo įdomi ir dėl to, kad audito rūmų ataskaita yra labai įdomus dokumentas. Aš nekartosiu audito rūmų išvadų, tos išvados yra surašytos ir taip pat e, atsakinga auditorė pristatė tas išvadas ir aš ties, ties, iš, ties, iš karto pereisiu prie uh, rekomendacijų arba komentarų, e, kuriuos esu įtraukusi į savo dokumentą. Taigi sveikinu ataskaitos paskelbimą, nes na, tai, kaip dirba EPSO, tiesiogiai atsispindi ir atrankos procesų veiksmingume. Tai yra pagrindinė įstaiga, institucija atsakinga už personalo atranką ir aišku, tai yra labai svarbi tema, svarbus klausimas ir jau kaip buvo minėta, institucijos pasikliauja EPSO organizacija atrenkant personalą, yra ir kitų būdų personalo nariams atrinkti, bet EPSO e, procedūra yra pati pagrindinė. Ir mano manimu, tai yra bendras visų ES institucijų tikslas samdymo atrankos procedūrą vykdyti skaidriai, e, bešališkai, veiksmingai kaštų prasme ir taip pat užtikrinant vienodą visų kandidatų ir laureatų traktavimą. Norėčiau akcentuoti, kad audito rūmų uždavinys irgi buvo nelengvas, nes atliekant auditą EPSO jau buvo pradėjusi savo peržiūros procesą ir taip pat rengėsi, rengė taip vadinamąjį EPSO vystimosi planą. Na ir mano vertinimu, tam tikra prasme, audito rūmų ataskaita yra pareng, parengta metais anksčiau. Ir aišku, nebuvo lengva tą, tą ataskaitą parengti, nes uh, buvo sunku vertinti planą, kuris dar nėra įdėktas, kuris nėra įgyvendinamas ir buvo sunku įvertinti, kaip tas planas pasiteisins. Ir aš tikrai labai džiaugiuosi, kad audito rūmai ėmėsi visų pastangų bandyti įgy, į, įvertinti tą neįgyvendintą dar planą. Ir aš atsižvelgiu į audito rūmų rekomendacijas dėl to, kaip būtų galima patobulinti EPSO vystimosi planą. Aišku, rezultatus dar pamatysime ateityje, bet Labai džiugu, kad tie du procesai vienas kitą papildė. Na ir aš raginu EPSO mm, atsižvelgti į auditorumo ataskaitas, ataskaita, ataskaitos rekomendacijas. Manau, kad tai jau vyksta. ES institucijoms ir bendrai ES yra labai svarbu, kaip tarnautojai yra atrenkami, kaip jie yra samdomi. Tai yra svarbu dėl to, kad juk tai yra ta na, priemonė, kaip galima samdyti, pasamdyti, įdarbinti darbuotojus, kurie atlieka eilinius įprastinius darbus ES institucijose. Taip pat svarbu, kaip tie žmonės yra samdomi tam, kad būtų sukurtas pozityvus įvaizdis ES institucijų piliečių akise. Svarbu parodyti, kad bešališkai ir objektyviai yra įdarbinami žmonės ES institucijose. Taigi turime nepamiršti, kad ES institucijos irgi yra darbdaviai ir jų įvaizdis irgi svarbus, nes jų įvaizdis e, bendrai aktualus, kuriant ES pozityvų įvaizdį. Na ir aš savo rekomendacijose taip pat kreipiuosi su prašymu pagerinti EPSO e, bendravimą su viešojo valdymo institucijomis valstybėse narėse, taip pat keistis geriausią praktiką tiek e, dėl to, kaip būtų galima teikti informaciją ir reklamuoti laisvas darbo vietas visuomeniai. Taip pat e, propaguoti ir skelbti tas e, karjeros galimybės, nes iš tiesų ES institucijos tarnautojo e, karjera viena iš įmanomų karjerų, apie kurią reikia informuoti ir skleisti informaciją ir aišku vengti interesų konflikto, nes nacionalinės institucijos kelios nacionalinės institucijos gali apeliuoti į tą pačią darbo vietą. Ir aišku, vyksta konkursas, bandant surasti geriausią kandidatą. Ir aš manau, kad svarbu, kad vykst, vyktų komunikacija, bendravimas tarp nacionalinių institucijų ir um, EPSO. Ko galima sklandžiau. Dabar dėl kandidatų sąrašo, iš kurio yra atrenkami darbuotojai. Aš atkreipiu dėmesį į bendradarbiavimą su universitetais. Aš manau, kad e, institucijoms per ilga, ilgesnę perspektyvą būtų naudinga e, turėti prieigą prie potencialių, didesnio sąrašo potencialių kandidatų. Taip pat tai yra naudinga ir kandidatams, e, baigiantiems studijas universitetuose, renkantis įmanom galimas karjeros galimybės, jiems taip pat irgi tai galėtų būti įdomu. Dar vienas svarbus auditorumų paliestas klausimas, apie kurį yra informuotas ir EPSO, kiek žinau, yra tie geografiniai e, netitikimai, ne, disbalansas tarp kandidatų, laureatų ir tą problemą iš tiesų reikia spręsti atidžiau, reikia ir toliau bandyti surasti tas priežastis, dėl kurių atsiranda tos, tas disbalansas apgailestauju, kad nei auditorumo ataskaitoje, nei EPSO plane nėra sprendžiama vidutinės ir aukštesniosios grandies vadovų darbinimo proceso problema. Ir diskusijose su audito rūmais aš supratau, kad matyt buvo pasirinkta iš na, per menko skaičiaus e, pavyzdžių. Tiesiog buvo sunku įvertinti realiai situaciją dėl vidutinės ir aukštesnės e, grandies vadovų įdarbinimo. Taigi manau, kad tą problemą dar reiks spręsti ateityje, nes ten matome didelių geografinių e, netitikimų disbalansų. Dar viena labai problematiška tema, e, problematiškas klausimas yra na, ta, laiko trukmė, per kurią laureatai laukia įdarbinimo rezervinėme sąraše, jie tiesiog e, sėkmingai e, įveikia konkursus ir turi ilgai laukti įdarbinimo. Ir tai yra labai problematiška e, sritis, nes pačioms institucijoms, nes kyla klausimas, kur, kur yra. Na, kur glūdi problema, nes tiek EPSO, tiek institucija atitinkama turi uh, išspręsti tą klausimą ir kyla įvairių klausimų, ar poreikiai nebuvo tinkamai apibriežti, ar atrankos procesas yra per ilgas ir audito ataskaitose yra akcentuojama, kad procesas yra per ilgas ir jeigu jis yra toks ilgas, tiesiog žmonės susiranda kitus darbus, jie nelaukia taip ilgai. Ir nelieka kandidatų įdarbinimui. Taigi, iš principo, tai yra e- energijos švaistimas, renkti tuos konkursus, kai galiausiai nėra ką įdarbinti. Uh, na, negalime tikėtis, kad žmonės met, mėnesius metus lauks, kol bus pakviesti įsidarbinti. Dar viena problema dėl laukimo sąrašų - būtent per ilgas atrankos procesas, bet yra ir kita problema - informacijos valdymo problema. Kiek žinau, tai jau už audito apriepties ribų bet problema egzistuoja, problema dėl įdarbinimo. Pirmiausia, aišku, geriausių kandidatų atrinkimo ir antra problema e, - įdarbinimas iš rezervinio sąrašo. Ir aš manau, kad biudžeto kontrolės komitetas ateityje turės bandyti išsiaiškinti, kaip galiausiai tie tarnautojai yra įdarbinami ir ar tas procesas, įdarbinimo procesas yra efektyvus, ar jis efektyvus kaštų prasme ir, ir ar jis veiksmingas. Na ir žinoma, pirmiausia, kyla potencialių kandidatų prieigos prie informacijos problema, paskelbimas apie laisvas darbo vietas. Nustebau, kai sužinojau, kad laureatai sąraše negauna informacijos iš institucijų apie laisvas darbo vietas. Ir norėčiau būtent pabrėžti šią problemą. Žinau, kad jau na, peržengiu auditorumo ataskaitos uh, kompetencijos ribas, bet mano manimu ta problema irgi yra labai svarbi. Svarbi ir dėl to, kad na, galiausiai juk tikslas yra atrinkti gerus e, kandidatus ir juos sėkmingai įdarbinti. Na ir man kilo abejonių, ar siuntimas pareigūnų į e, kitas institucijas išspręstų ilgo atrankos proceso problemą delegavimas e, asmenų į EPSA, kažin ar tą problemą išspręstų. Aš tikrai turiu daug abejonių, ar delegavimas ketveriems metams į EPSO organizaciją, EPSO instituciją tikrai būtų geras būdas e, sustiprinti ryšius su kitomis institucijomis. Aš manau, kad gal dviejų metų laikotarpis arba koks tai e, delegavimas pusę etato būtų galbūt e, geresnis variantas. Taigi man kyla problemų dėl ilgalaikio darbuotojų delegavimo. Turiu techninio pobūdžio pastabų neiškumai, e, miglo, tokios migloti pastebėjimai skelbimuose, irgi čia ta problema turi būti išspręsta. Ir aš e, norėčiau, kad EPSO geriau vykdytų skelbimų tikrinimo procedūrą. Nėra primtina tai, kad skelbimo uh, formuluotės yra nuolatos keičiamos ir galiausiai kandidatai nėra įsitikinę, ar jie atitinka visus keliamus reikalavimus. Aišku, daug kas yra paaiškinama vertimo problema, bet aš nemanau, kad tai yra pats e, geriausias pasiteisinimas. Aš manau, kad tie skelbimai labai, turi būti labai tikslus. Dabar dėl EPSO darbo ir apeliacijos procedūrų patobulinimo. E, kandidatai turi žinoti, kaip jie gali e, apeliuoti, jeigu jų netenkina na, vienas ar kitas procedūros etapas. Tiesiog galima paprašyti, kad ta konkreti byla būtų peržiūrėta. Normali praktika ir EPSO turi pasirūpinti, kad būtų na, kel, kel, kelios komisijos, kurios vertintų tas apeliacijas. Aš nežinau, kokia yra dabartinė praktika ir e, žinau, kad pasitaiko, kad tie patys žmonės svarsto tuos pačius atvejus, tas pačias bylas, kai e, pateikiamos apeliacijos. Taigi jie tiesiog, na, aš manau, kad tokia apelia, apeliavimo tvarka nėra teisinga. Taip pat norėčiau, kad ateityje būtų daugiau pasimokyta iš e, tribun... piliečių, e, atsiprašau, valstybės tarnautojų teism... teismo bylų. Audito rūmų ataskaitoje yra minima, kad tai yra viena sudėtingesnių problemų, būtent atrankos procedų, proceso trukmė per dėm ilga yra pagrindinė problema. Taigi tiek, mūsų diskusijos, kiek suprantu, dar tik e, prasideda ir ataskaitoje daugiausia kalbama apie atranką, bet aš manau, kad būtų sudėtinga atskirti atrankos ir įdarbinimo sritis, klausimus. Ir galiausiai, ponė pirmininkė, tikiuosi, kad biudžeto kontrolės komitetas irgi išanalizuos įdarbinimo procesą ir mes susidarysime bendresnį, tokį e, aiškesnį vaizdą apie tai, kaip yra atrenkami ir įdarbinami e, tarnautojai ES institucijose. Dėkoju. Onorevole, la ringrazio molto di questa relazione. Dėkoju pranešėjai ponas Hatsimarkakis. Norėčiau poniai pranešėjai padėkoti už šį puikų, išsamų pranešimą. Europos Sąjungoje dirba labai geri tarnautojai visose sritise. Tačiau, ko gero, mes jūtume pagydauti pačius geriausius įdarbinti. O dabartinė įdarbinimo procedūra nėra tinkama tam, kad geriausius patrauktume, bet to viską yra sunku organizuoti. Viskas prasideda nuo atrankos. Tai tikrai nėra patikima atrankos procedūra. Brangiai kainuoja, masinis renginys, Tikrai visi turi galėti dalyvauti atrankoje, tačiau per atranką yra atsijojami kandidatai, taikant loginius testus. Bet tokiu būdu tikrai nėra atrenkami geriausi kandidatai. ES juk tai ne logikos surinkimas. Tai yra politinis mechanizmas, kuriam reikia ir politinio suvokimo. Aš dalyvau tokiame konkurse nes šeimos nariai mane spaudė. Tuo metu dirbau Vokietijoje užsienio reikalų ministerijoje ir man teko analizuoti kalbą, kurią pats buvau parengęs, bet vis tiek neišlaikiau logikos egzamino, nors kalbą pats buvau parašęs. Taigi, kad ir kaip stengiausi, nepavyko. Tai nieko nereiškia, aišku, bet pagal tai galime suprasti, kad tam tikrų žmonių neįmanoma atrinkti per tokią atranką. Taigi tą aš sakau iš savo paties patirties. Pranešė kalbėjo apie tai, jog labai ilgą laiką žmonės praleidžia sąrašuose, net neginė mėnesius, o keliarius metus. Tikrai ir pats žinau atveju, tai susiję tiek su komisija, su parlamentu, tai susiję su ir Europos investicijų banko. Tiesa, šis bankas organizuoja pats savo atskirą atrankos procedūrą ir iš jos būtų galima pasimokyti, Europos investicijų bankas taiko kitokią procedūrą, kurie daugiau dėmesio skiriama profesiniam dalykams. Taigi iš jos galima pasimokyti, bet ir vis tiek pagal tą atranką atrinkti žmonės neįsidarbina bankė, bet e, eina dirbti į kitas tarptautinės organizacijas, nepaisant gero atlyginimo, kurį pasiūlytų EIB. Taigi matome, kad e, negalima per daug ilgai sėkmingų kandidatų laikyti sąrašuose, nes žmonės neretai patys kreipiasi į kitų organizacijų tarnybas, bandami juose įsidarbinti. Taigi reikėtų rimtai pagalvoti apie kriterijus. Taip pat čia aš reaguočiau į trečiąją rekomendaciją, kurią pateikė audito rūmai. Ten kalbama apie kalbas. Pagidaučiau, kad EPSO atstovai patvirtintų arba paneigtų štai ką vokiečių kalba yra diskriminuojama, nors yra trečioji komisijos darbinė kalba. Jeigu kandidatas moka anglų bei prancūzų kalbą, plus gimtoji kalba, o kitas kandidatas moka anglų ir prancūzų, tai teikiama pirmie tam, kuris moka prancūzų, o ne vokiečių tai akivaizdu tais atvejais, kai kandidatas moka prancūzų ir vokiečių kalbą, bet jis beveik neturi jokių šansų laimėti. Taigi jeigu taip yra iš tikrųjų, jeigu vokiečių kalba diskriminuojama, pakeisime kriterijus. Gimtoji kalba plus anglų kalba plus tam tikri gebėjimai įsijausti kitas užsienio kalbas. Tada viskas būtų gerai. Bet jeigu toliau taikomi dabartiniai kriterijai, visos trys darbinės kalbos lyg ir lygiai vertės, tai dėja tenka konstatuoti, kad EPSAS skriaudžia tuos, kurie moka vokiečių kalbą. Taigi tą norėjau pasakyti. Taigi, ko gero, reikia atitinkamai ir kriterijus pakeisti. Be abejo, anglų kalba, kaip tam tikra bendravimo kalba, yra bendravimo kalba, tikrai privalu šią kalbą mokėti. Užmirškime čia tam tikrus tarpusavio nesutarimus arba ambicijas. Anglų kalba yra būtina, reikalinga. Tačiau kaip yra su kitomis kalbomis? Ar nėra taip, kad kandidatai su kitomis kalbomis yra diskriminuojami? Taigi, tik pakeitę praktiką išspręsime klausimą dėl geriausių kandidatų atrankos, taip pat ir išspręsime klausimą dėl dabartinio geografinio nesubalansuotumo. Ačiū. Grazie, honorevole Kalfin. Dėkuoju. Prašom žodis jums. Dėkui, ponas pirmininkė. Noriu padėkoti auditorumams bei pranešėjai už jų atliktą darbą. Norėčiau akcentuoti dvi, mano manimų, svarbias problemas. Auditorumai atlieka savo darbą, analizuoja tam tikrų priemonių veiksmingumą, atsižvelgiant į tam tikrus kriterijus. Bet iškyra klausimas, ar tie kriterijai iš tikrųjų yra tinkami veiksmingumui ir efektyvumui patikrinti. Pranešime mes matome, kad ne visada taikomas trijų metų testinis planas. Vadinasi, reikia imtis priemonių, kad sutrumpintume tą laikotarpį ir supaprastinti procedūrą. Taigi, ar tas trijų metų testinis planas iš tiesų yra reikalingas to siekiant. Aš manau, kad jis paprasčiausiai gali užvilkinti procesą. Kita problema yra sėkmingų kandidatų skaičiaus problema. Kai kurie iš taikomų kriterijų yra aiškus. Kitaip sakant, turi praeiti vienas trečdalis kandidatų. Bet jeigu pažiūrėsime į turimą informaciją, tai matome, kad nedaugiau dešimties procentų visų, kurie yra sąraše, yra paskui priimami į darbą. Tad jeigu norime paskatinti platesnį dalyvavimą, turime geriau informuoti, plačiau komunikuoti yra problemų, pavyzdžiui, priimant vertėjus žodžiu iš naujųjų valstybių narių. Taigi, vietoj to, kad leistume lėšas bereikalingai, galbūt jas galėtume skirti tiems, kurių tikimybė būti pasamdytiems yra didesnė. Ir tokiu būdu mes galėtume e, sėkmingų kandidatų proporciją rezervo sąrašuose pakeisti. Dabar dėl e, geografinės pusęsviros. Žinoma, EPSA turi atsižvelgti į tokią problemą kaip geografinė pusiausvyrą arba balansas, bet čia yra štai kokia problema. Yra valstybės narės ir yra piliečiai. Žinoma, yra tam tikrų netitikimų, kai kalbame apie galios pusiausviras, e, galios balansą. Todėl galbūt reikėtų neužmiršti tam tikrų kitų kriterijų. Na, o kai kalbam apie terminus, apie procedūras, kurios tęsiasi be galo, uh, tai čia padėtų daugiau skaidrumo. Juk galų gale mes norime aukštos kvalifikacijos profesionalų, o jie negali 20 ar daugiau mėnesių laukti, e, kol jiems pasiūlys ar nepasiūlys darbą. Taigi, e, tam tikrų terminų prasme mums reikia aiškesnių oficialių terminų. Pavyzdžiui, maksimumas 9 mėnesiai Taigi, EPSA procedūras turi e, būti baigiamos laiku ir visi kandidatai visais atrankos etapais turėtų gauti absoliučiai visą informaciją. Na ir pagaliau yra problema susijusi su naujo personalo įdarbinimo sąnaudomis. Čia kalbama apie 7100 eurų sumą, įdarbinant vieną kandidatą. Ir EPSO galvoja, kad reikėtų tas išlaidas dar didinti, kad e, būtų pagerinta informacijos sistema ir informavimo. E, galimybės, bet aš manau, kad mes turime atidžiai pažvelgti į tuos skaičius, kad iš tikrųjų gautume tinkamą produktą už tinkamą kainą. Pona Grauslė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Salėje yra EPSO vadovybė, tad aš pasinaudosiu progą ir e, pasakysiu štai ką. Mane pribloškė statistika, pagal kurią kai kurios valstybės narės daug sėkmingiau pasirodo atrankos konkursuose negu kitos. E, mums reikėtų atidžiai stebėti tą statistiką. Atrodo, kad iš Belgijos 22 procentai kandidatų pasirodo sėkmingai. Tai geresni skaičiai negu, pavyzdžiui, Italijos ar Vokietijos. Todėl iškyla klausimas, o kaip čia taip yra? dėl kokių priežasčių belgai daug sėkmingiau pasirodo negu kitų valstybių kandidatai. Yra ir kitas klausimas. Procedūros, kurios čia siūlomas atrenkant kandidatus, remiasi objektyvumu bet e, jos priveda prie tam tikrų kandidatų rezervo sąrašų ir tada jau viskas pasidaro daug įdomiau. O kaip tarnybos ir institucijos iš tų sąrašų atsirenka sėkmingus kandidatus? Man norėtųsi pamatyti įvertinimą, kaip objektyviai ta antroji atrankos procedūra vyksta. Ir tai galbūt yra susiję ir su uh, E, belgų kandidatų sėkmės laipsnių. E, kaip objektyviai atrenkami paskui ir priimami į darbą tie kandidatai, kurie pateko į sąrašą? Dėkoju. Dabar paprašysiu EPSO atstovų pasisakyti. Prašom. E, Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti audito rūmui už ataskaitą Labai sveikinu auditorumo ataskaitą ir nors na, laikas, kuomet buvo e, pasirinkta rengti tą ataskaitą, nebuvo pats sėkmingiausias, bet e, džiaugiamės, kad EPSO galėjo prisidėti prie to darbo. Ir mes sveikiname ir priimame auditorumo ataskaitos rekomendacijas ir be kita ko jau daugumą tų rekomendacijų esame įgyvendinę, o tų, e, kurių dar neįgyvendinome, tas ketiname įgyvendinti ateityje. Mes rengiame išsame vystimosi programą EPSO, kuri mūsų manimų yra būtina ir daug parlamentarų šiandien akcentavo, kiek svarbus yra įdarbinimo procesas ir aš pritariu tai nuomoniai, kalba eina apie ES institucijų tarnautojų kokybę ir tas atrankos modelis, kuris yra e, taikomas 50 metų, yra tikrai 50 metų pasenęs ir reikia pasirūpinti, kad su, pritrauktumėme pačius geriausius, pačius talentingiausius visoje Euro, Europos Sąjungoje. Ir savo vystimosi programoje mes ne tik didina, ne, nedidiname kaštus, bet didiname, bandome didinti efektyvumą ir kokybės reikalavimus, kad galėtumėme pritraukti pačius sėkmingiausius, geriausius kandidatus. Ir aš manau, kad mums pavyks tą padaryti. Ir uh, nu, susitvarkėme su e, plėtros iššūkiu, reikia žiūrėti, kokie iššūkiai laukia ateityje. Ir matome, kad per ateinančius penkerius e, dešimt metų matysime didelius kartos pasikeitimus ir daug žmonių per ateinančius dešimt metų išeis į pensiją darbuotojų ES institucijose, parlamente, kitose institucijose. Iš tiesų matysime daug tokių į pensiją išeinančių žmonių, o demografinė situacija ES rodo ir aišku, tai yra aktualus reiškinys visame išsivyščiusiame pasaulyje, būtent, kad nepakaks e, talentingų aukščiausios kokybės e, kandidatų e, darbuotojų, kurie galėtų užimti darbo vietas. Dėl to mums reikalingas atrankos įdarbinimo procesas, kuris ne tik, kad būtų greitas ir veiksmingas, bet taip pat būtų labai patrauklus. Mes esame Europos institucijų, na kaip ir vitrina ir mūsų uh, įdarbinimo e, procedūra yra iš tiesų pati lėčiausia pasaulyje ir nėra tikrai e, atitinkanti šiandieninius reikalavimus. Taigi mes e, dabar matome, kad egzistuoja tam tikras mūšis siekiant pritraukti talentus ir reikia pasitelti geriausią tarptautinę praktiką įvairiose viešo sektoriaus institucijose įvairiose valstybėse narėse ir taip pat kitose tarptautinėse organizacijose. Mes pasimokėme iš tų organizacijų patirties ir tikimės, kad tos mūsų siūlomos priemonės, ir kurios yra dabar gyvendinamos mūsų vystimosi programoje, bus įgyvendinamos teisingai ir tikslingai tam, kad mes galėtumėme pritraukti geriausius ir tą padaryti, juos įdarbinti, ko galima greičiau. Aš peržvelgiau įvairias na, rekomendacijas, ne visas, bet uh, E, norėčiau kelias jų pakomentuoti. Dėl komunikacijų politikos aš sutinku, kad reikia dėti daugiau pastangų, negu, negu kad darėme anksčiau ir e, būtent reklamuotis ne tik Bri e, Briuselėje, Luksemburgė, tą daryti plačiau ir tą reikia daryti per artimesnį bendradarbiavimą su valstybėmis narėmis ir aišku vengti interesų konflikto. Valstybės narės teigia, kad jos nori pasirūpinti, kad pačios, patys talentingiausi e, žmonės iš ES valstybių narių būtų įdarbinti ES institucijose. Mes to, pat, to patys irgi to norime. Taigi iš tiesų dirbame labai artimai su įvairiomis valstybėmis narėmis, kurios yra suinteresuotos tą daryti. Ir yra labai aktyvus e, samdymo ekspertų tinklas valstybėse narėse, kurie e, tie žmonės susitinka du kartus per metus ir bandoma yra įgyvendinti įvairias strategijas įvairiose valstybėse narėse. Tas valstybės narės, kurios nori dirbti su mumis ir aišku, mes užmesgame ryšius su universitetais ir šią savaitę dalyvaujame tarptautinių organizacijų įdarbinimo e, renginyje Londono e, verslo mokykloje. Taigi dirbame su universitetais ir bandome parengti uh, tokį, tokią informacijos leidimo politiką ir bandome tą daryti 23 kalbomis. Mūsų tinklapis yra 23 kalb, kalbomis rengiamas, informacija yra pateikiama tomis kalbomis ir tai mūsų manimo jau yra labai svarbus žingsnis į priekį, bandant pritraukti kuo galima įvairesnės e, talentingus žmonės. Ir aišku, tai nėra mums lengvas uždavinys, kadangi geografinis disbalansas, kurį pastebime, Dėl jo norėčiau dvi pastabas pasakyti. Pirmiausia, na, nebūtinai sakyčiau, kad penkeri, šešeri pastarėjai metai buvo tipiniai metai, būtent dėl plėtros, nes e, daug, aišku, dėmesio buvo skiriama dvylikai, e, dešimčiai ir po to dviejoms naujoms valstybėms narėms, jų darbuotojų darbinimui. Tam, aišku, buvo e, dedamas pagrindinis akcentas, bet vėlgi Kitas klausimas - institucijų patrauklumas e, atlyginimo prasme. Patrauklumas e, iš tiesų yra labai svarbu, e, tačiau ne visuomet yra lengva pritraukti tam tikrų valstybių narių darbuotojus, nes, e, tarkim, nedarbo lygis irgi nėra vienodas, jis yra labai vairus, lyginant e, įvairias valstybės narės. Taigi tas patrauklumo elementas ne visuomet yra vienodas ir mes bandome kažkaip tas problemas išspręsti, bet ne visuomet yra lengva pritraukti žmonės. Dėl laureatų e, tvarkymo, sąrašų tvarkymo. Aš manau, kad pažangos jau yra padaryta, aišku, dar daug ką reiks nuveikti. Ir tai jau viršė mano įgaliojimus e, EPSO, nes kalba eina apie įdarbinimą bet laureatai yra informuojami apie e, tos rezervinius statusus realiai, būtent e, e, kokiame statuse yra vienas ir kitas kandidatas. Ir matome, kad šių problemų yra daug dėl to, kaip, kiek per kurį laikotarpį yra įdarbinimi darbuotojai. Mes galėjome 20 tūkstančių darbuotojų įdarbinti per tą laikotarpį ir tas laukimo uh, laikotarpis e, yra ilgas ir galiausiai žmonės na, praranda viltį būti darbinti. E, matyt, būtų galima kasmet renkti e, konkursus ir pasirūpinti, kad laureatų skaičius e, atitiktų realiau e, įdarbinimo mastus. Ir mes tą e, ketiname daryti e, pagal finansinės perspektyvas ir trijų metų e, trimetis planavimas. E, žmogiškų išteklių planavimas leis e, veiksmingiau įdarbinti laureatus e, po to, kai jie patenka į rezervinius sąrašus, e, būtent tų konkursų atvejai, kur, atvejais, kurie bus organizuojami tam tikrais ciklais. Dabar dėl pareigūnų delegavimo. Aš asmeniškai manau, kad ta sistema pasiteisins ir kol kas tai yra pat, pat geriausias variantas, sprendžiant tą jau daugiametę problemą. Uh, Dėl dviejų priežasčių e, na, žmonės e, neatsisakys savo darbo, kad kartą per savaitę ar per, ar, ar per mėnesį pasėdėtų komisijoje. Ir matome, kad iš tiesų konkursai užtrunka kiekvieno konkurso atveju e, yra vėluojama būtent dėl šios priežasties ir taip pat yra svarbu tai, kad trūksta nuoseklumo, kiekviena atrankos komisija yra sudaroma iš naujo nustato savo kriterijus, standartus ir tie standartai kriterijai keičiasi ir kandidatai nežino, kur yra na, ta riba. Ir to nuoseklumo trūkumas, aišku, yra susijęs ir su institucijų poreikis institucijų poreikiais ir taip pat atrankos proceso klausimas. Aš nemanau, kad būtų galima, na, mėgėjams palikti tą darbą, nesvarbu, kiek jie būtų talentingi. Na, kalbame ne apie, tu, ne, ne apie žmonės, kurie nuolatos tą, tą darbą atliktų, bet tiesiog kalbame apie deleguojamus pareigūnus. Uh, Ir auditorumo ataskaitoje teigiama, kad yra viena silpniausių mūsų vietų. Dėl konkursų skelbimų mes radikaliai pakeičia, pakeitėme sistemą. Skelbimai yra 23 kalbomis, jie yra visiškai na, perrašyti vietoj ilgų tekstų, dabar pasirinkome standartizuotą formatą, kuris yra verčiamas tik tai vieną kartą. Viskas yra labai aišku, ir dabar bandoma atsižvelgti jau į kitais metais renk, renk, rengiamus e, konkursus. Taip pat mes dirbame su vertimo tarnybomis tam, kad išvengtumėme galimų klaidų. Dėl apeliacijų procedūros, aišku, tai yra labai svarbu ir priešingai nei bet kokioje kitoje organizacijoje mes mes turime keturias apeliacijos procedūras, priešingai nei kitose organizacijose. Ir savo gairėse kandidatams mes aiškiai nusakome, kokios yra tos procedūros. Taip pat vidinės pežiūros mechanizmas leidžia tiem žmonėms, kurie svarsto kandidatų prašymus, apeliacijas, svarsto jų bylas, jie negali būti komisijos nariai. Ir negali e, svarstyti. Ir labai svarbu, kad 2008 metais ombudsmenas mus informavo kad yra na, 40 procentų sumažėjo apeliacijų į EPSA ir 60 procentų sumažėjo tų atvejų, kai reikėjo atlikti testinius tyrimus. <clears throat> tai yra, aišku, labai sveikintinas faktas. Ir Manau, kad iš principo taip yra dėl to, kad mes pagerinome, patobulinome darbą su klientais, kaip mes juos vadinome, kad su jais būtų tinkamai deramai dirbama ir jeigu matome kažkokių net, netitikimų, kad juos išspręstumėme kuo galima greičiau. Dabar pereisiu į vokiečių kalbą. Um, Buvo išsakyta kritika, neva diskriminuojama vokiečių kalba tai galiu pasakyti, kad taip nėra, bent jau EFSO tarnyboje. Atranka vykdoma trimis kalbomis - anglų, vokiečių, anglų, prancūzų, vokiečių kalbomis. Visos kalbos lygia teisės. Taip pat vokiečių kalba nėra niekaip diskriminuojama. Visi kandidatai turi laikyti egzaminus antrąją savo užsienio kalbą - anglų, prancūzų arba vokiečių kalbą. Aš irgi sutinku, kad mums reikia pritraukti iš šios Europos pačius gabiausius ir geriausius. O jeigu atrinksime tik tai vidutinybės, tai ko gero visi turėsime ilgalaikį perspektyvą rimtų sunkumų Europoje. Atitinkamai reikia vertinti ne tik logiką, tikrinti ne tik žinias, reikia tikrinti kandidatų gebėjimus, kompetencijas ir tai yra numatyta EFSO vystimo plane. Be abejo, logikos tekstai nedings, bet jais nebus apsiribota, bus ir kitų testų. Tačiau jeigu kandidatų yra 10, 20 ar 30 tūkstančių, kažkaip tą skaičių reikia sumažinti per egzaminą. Tiesa, dalis e, kandidatų galbūt išsigasta, matydami kokia yra funkcijos, koks yra funkcijos aprašymas ir nusprendžia, ar jie yra patys tinkami ar netinkami. Taigi atitinkama savies, savęs paties įvertinimo procedūrą reikėtų numatyti, kurią mes taikysime 2010 metais. Bet ir pirmajame etape ateityje mes tikrinsim ne tik logiką, bet ir gyvėjimus. Dabar geografinis subalansuotumas kodėl belgai taip sėkmingai pasirodo per konkursus? Puikus klausimas. Galbūt pasteiraukite kitų kolegų, gal jie geriau atsakytų. Tai paaiškinčiau tuo iš dalies, kad atrankos procedūros yra tokios specifinės, yra tokios sudėtingos, kad tie asmenys kurie dalyvauja, pavyzdžiui, institucijų profsąjungų organizuojamuose kursuose, taip pat yra ir privačių įmonių organizuojamų kursų, taip pat galima ir šio, ir parlamento bibliotekoje rasti šimtus knygų, kuriuose patariama, kaip išlaikyti EPSO konkursus. Taigi, ko gero, tie kursai, tos knygos prieinamos tik tiems, kurie gyvena Briuselėje arba Luksemburgė. Taigi čia aš išvelgčiau tam tikrą diskriminaciją. Ko gero, ateityje situacija pagerės, kadangi mes e, nebe tikrinsime žinių, nebebus pateikiama 250 klausimų apie ES. Mes ateityje tikrinsime labiau gebėjimus, įvertinsime kandidatų patirtį, taigi tuos dalykus labiau akcentuosime per testus ir tai ko gero bus geresnis pagrindas įvertinimui. Net nebejoju, kad tai ko gero nepatiks tiems kandidatams, kurie gyvena Briuselėje. Tikrai būtų geriau, jeigu sėkmingi kandidatai gautų informaciją apie tas laisvas vietas, kurios egzistuoja institucijose. Žinau, kad komisija jau pateikė tokį pasiūlymą, dėja, kai kas iš institucijų dar priešinasi šiam pasiūlymui. Manau, kad lapkričio 18-oje EPSO valdyboje šis komisijos pasiūlymas arba iniciatyva bus nagrinėjama. Dabar vėl peršoku į anglų kalbą. Taigi likę klausimai, trejų metų planavimas, galbūt tai yra reikalingas dalykas, bet to konkursai bus rengiami kasmet, tuo ko gero ir spręsime problemas, kurios kyla dabar, kai atrankos procedūros yra organizuojamas tik tada, kai jau trūksta institucijų darbuotojų. Dabar dėl pasamdomų žmonių skaičiaus tikrai tai daug daugiau negu 10 procentų. Iš apie 30 tūkstančių sėkmingų kandidatų yra pasamdyta apie 10 tūkstančių. Be to yra numatomi, numatomos tvirtos datos, kada vyks samdymas. Aišku, daug kas priklauso ir nuo kandidatų skaičiaus. Tikimės ateityje konkursus užbaigti per 5-9 mėnesius, o specifinius siauresnius konkursus bus galima organizuoti ir dar greičiau. Taip pat mes tenksime gerinti komunikavimą, pirmiausia, užkemšant tas kelias, kurios dar egzistuoja, pavyzdžiui, samdant vertėjus žodžiu. Mes manome, jog kiekviena institucija neturėtų veikti atskirai. Turime veikti suderinę savo veiksmus, tik tokiu būdu mes galėsime e, patraukti savo pusę tuos kandidatus, kurie globalizacijos sąlygomis gali įsidarbinti ir kitose institucijose. Dabar kaštai suprantame, kad tie kaštai yra svarbus, pirmiausia, 2010 metais, tačiau stengsimės, kad pasamdymas, darbuotojo samdymas kainuotų pigiau. Tikrai nenorime išpūsti tinkamų kašto. Ir šiek tiek daugiau negu 7 tūkstančius eurų kainuoja vieno sėkmingo kandidato uh, atrinkimas. Tai tikrai nėra daug, skaičiuojant, kiek apskritai per visą gyvenimo trukmę institucijoms kainuoja, įskaitant ir pensiją, tarnautojas apie 2 milijonus eurų. Taigi ta suma yra nedidelė, taigi ko gero ilgalaikėje perspektyvoje mes sugebėsime atrinkti reikiamus žmonės. Tai yra tinkamą investiciją, reikia investuoti į tinkamą atrankos procedūrą. Manau, kad kitą metą situacija kardinaliai pasikeis į gerąją pusę, Tikimės, kad ir jūs toliau mums padėsite ir mes kartu užtikrinsime, kad institucijom darbuotojai bus samdomi efektyviai ir veiksmingai. Ačiū. Grazie. Ačiū. Jeigu kitų komentarų bei klausimų nėra, manau, galime perėti pagal darbo atvarkę prie kito punkto Europos sutarumų specialioje ataskaita numeris 11. Komisijos vykdytas LIFE gamta projektų valdymas ir jų tvarumas. Taigi žodį dabar noriu suteikti autorumų nariui Kikiui Kazamijasui, prašom. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι η πρώτη μας επαφή από... Ačiū, ponas pirmininkė, mes pirmą kartą susidalyvaujame šiame posėdėje po jūsų išrinkimo, po Europos parlamento išrinkimo šiuo metu vasarą. Taigi, kadangi matomės pirmą kartą, tai noriu tiek jums, tiek poniai pranešėjai, tiek visiems nariams palinkėti labai sėkmingo darbo. Taip pat e, noriu palinkėti visiems energijos, sėkmės, e, tuo labiau suprantant, koks sunkus mūsų laukia darbas ir koks jis yra svarbus bendrijos geroviai. kadangi Europos parlamente yra nemažai naujų deputatų. Atitinkamai, ruoždamas šiandienos posėdžiui, rengiau pranešimą, atsižvelgdamas į tai, kad tarp jūsų yra nemažai naujokų. Taigi, LIFE tai yra aplinkosaugai skirtos lėšos, kurias tiesiogiai valdo administruoja komisija Ko gero, tai vienas svarbiausių ES finansinių instrumentų skirtų gamtai arba aplinkosaugai. Šis instrumentas yra esminis formuojant ES lygių aplinkosauginę politiką. Pirmasis LIFE finansuotas projektas pradėtas vykdyti 82 metais ir LIFE buvo keli etapai iki trečiojo etapojo. Taigi šis LIFE 3 etapas apėmė laikotarpį nuo 2000 iki 2006 metų. Šiai programai buvo skirta daug lėšų, o per Life Plus programą mes esame numetę 2 milijardus 143 milijonus eurų laikotarpį nuo 7 iki 13 metų. Taigi per šį auditą buvo stengiamasi įvertinti, ar efektyviai komisija administruoja atitinkamas lėšas per arba Life 3 kontekste. Tai yra laikotarpis nuo 2000 iki 2006 metų. Taip pat mes analizavome skirtingus projekto etapus, vertame pasiektus rezultatus, taip pat analizavome naują atrankos procedūrą jau kitam laikotarpiu 2007-2013 metai arba Life Plus. Ko gero, auditorumų išvados bus svarbios šiam naujajam etapui. Mes bandėme rekomendacijas pritaikyti šiam naujajam ciklui Life Plus. Taigi 2000-2006 metai Life Nature projektas finansavimo 434 projektus, bendra suma 436 milijonai eurų 26 valstybėse narėse. Tai reiškia, jog Projektui teko iš bendrijos biudžeto beveik e, milijonas eurų vidutiniškai. Taigi gamta ir biologinė įvairovė. Jai buvo skirta arba bus skirta laikotarpiu nuo 7 iki 13 metų apie 850 milijonų eurų. Tai yra beveik dvigubai daugiau negu iki šiol. Taigi Life Nature yra e, toks projektas, kai bendryje ir valstybės narės bendrai remia tam tikrus projektus, kuriais siekiama išsaugoti tam tikras augalų bei gyvūnų rušis bei buveinės. Tokiais projektais mes norime prisidėti prie gerosios praktikos gamtos išsaugomų srityje sklaidos. Preliminarus audito darbas įrodė, kad Life Nature priežiūra bei valdymas yra sudėtingas procesas, kadangi, kaip žinia, finansuojami projektai yra tokie, jog vykdomi skirtingose šalise, atitinkamai yra skirtinga situacija. Taip pat šiuos projektus vykdo skirtingos organizacijos. Šie projektai turi turėti tvarų poveikį atskirų rūšių bei buveinių situacijai taip pat šie projektai turėtų sukurti pridedamą vertę. Nuo 92 metų komisija laipsniškai kūrė bei gerino savo valdymo bei kontrolės sistemą, atsižvelgdama be kita ko į iki tol atliktus Europos šito rūmų patikrinimus bei atsižvelgdama į trečiais metais paskelbtą specialiąją 11 auditorumo ataskaitą. Šio audito Rezultatus gavo Europos komisijos tarnybos ir per šį auditą buvo Belgijoje, Vokietijoje, Italijoje, Slovenijoje, Ispanijoje, Junktinėje karalystėje e, įvertinti 35 projektai. Taip pat e, mes e, sustikome su projektų vertintojais, e, taip pat apsilankėme biologinės įvairovės centre ir panašiai. Tai yra komisijos partneriai, kurie prisideda prie šių lėšų administravimo. Taigi per auditą buvo nustatyta, jog bendrai paėmus patikrinti projektai prisidėjo prie tam tikrus rušių bei buveinių išsaugojimo. Pirmiausia, kai tai pasakytina apie Natura 2000 teritorijas. Valstybės narės e, susilaukia paramos e, šių projektų dėka. Taip pat e, šių projektų dėka pavyko mobilizuoti savanorius visuomenę bei tuo išsaugoti biologinį įvairovę. Tiesa, pastebėjome ir trūkumų atskiruose projektų valdymo etapuose tai įtakoja be abejo ir rezultato efektyvumą. Tai pirmiausia, atrankos procedūra. Ko gero nepakankamai atsižvelgta į tvarumo aspektą, vertinant Life Plus projektus. Be to, sprendimai yra priimami per lietai, per ilgai procedūra užtrūksta. Dabar įgyvendinimas bei stebėsna, antras etapas. Nepakankama dėmesio skirta projektų rezultatams. sistemiškai nebuvo tikrimi, tikrinamos sutartys bei valdymo planai. Perinu prie trečio etapo, tai yra pasiektų rezultatų sklaida. Vėlgi, suinteresuotosiam šalims nebuvo pateikta visa reikiama informacija, kurios dėka būtų buvę įmanoma pasiekti pritinės vertės. Ne visa ta informacija buvo išplatinta Taigi nėra pasimokta iš praeities klaidų, nebuvo pateikta informacija apie geriausiai identifikuotą praktiką, taip pat nebuvo prieigos prie techninės bei mokslinės informacijos. Dabar ketvirtas etapas - ilgalaikis projektų rezultatų valdymas. Vėlgi, komisija turi labai nedaug informacijos apie pasiektus rezultatus, nors projektus jį pati finansavo. Taip yra todėl, jog nėra numatyta jokios ekspos procedūros, kurios dėka būtų galima įvertinti finansuotų projektų efektyvumą. Taip pat neegzistuoja jokių indikatorių, kurių dėka būtų galima įvertinti pasiektus rezultatus. Taigi baigdamas, ponas pirmininkė, nors ir yra pasiekta esminės pažangos nuo 22 metų, kai atsirado LIFE programa, vis tiek daug ką dar galima pagerinti komisijos valdymo bei kontrolės sistemose. Tik tokiu būdu mes būsime tikri, kad ES finansuojamos priemonės yra iš tikrųjų veiksmingos ir jos yra tvarios. Taigi komisija privalėtų užtikrinti, kad finansavimas būtų skiriamas tik patiems geriausiams projektams. Taip pat komisija turėtų reikalauti, kad būtų sukurtos organizacinės bei finansinės struktūros, kurių dėka būtų užtikrintas ES finansuojamų projektų tvarumas. Taigi, reikia pabrėžti tą aspektą, jog pasiekti rezultatai, patirtis turėtų būti plačiau paskleisti, kad e, iš e, to, kas pasiekta, pasimoktų ir kiti. Baigdamas, ponė pirmininkė, norėčiau savo bei savo bendradarbių vardu padėkoti jūsų komitetui už kvietimą atvykti šį posėdį. Noriu padėkoti ir poniai pranešėjai už puikų bendradarbiavimą Taip pat noriu padėkoti atsakingam komisarui, kuris labai konstruktyviai reagavo į mūsų išvadas. Ačiū. Dėkui. Suteiksiu žodį mūsų pranešėjai, poniai Ivanovai. Dėkui, pirmininkė. Ir aš pasisakysiu angliškai dėl to, kad e, dokumentus gavau. Uh, Visai neseniai e, vertimui neužteko laiko, dirbau angliškai ir pasisakysiu angliškai. Visų pirma, noriu padėkoti auditorumams už aktualų dokumentą, kuriame daromas adekvačios išvados ir rekomendacijos. Tema yra labai svarbi, nes eina kalba apie vieną iš svarbiausių ES finansinių instrumentų aplinkos rytyje. Kalbant apie apimtis Kaip jau buvo minėta, e, projektų vertė e, buvo 436 e, milijonai eurų, tuo tarpu Life Plus apimtis bus 2 milijardai 143 milijonai. Kalbant apie Life Plus, stadija buvo žiūrima audito metu tik tai į atrankos kriterijus, na, o į ankstesnę programą buvo žiūrėta iš viso valdymo procedūrų požiūrio taško. Kalbant apie išvadas ir rekomendacijas, norėčiau paminėti keletą istorinių dalykų. Jau minėta, kad tai ne pirmasis e, specialus auditorumų pranešimas, Tokia ataskaita jau buvo parengta 2003 metais, kur buvo kalbama apie ilgalaikius tos programos rezultatus e, ir jos trūkumus. Komisija po to atsižvelgė į tas rekomendacijas, tačiau 2004 metų pranešime buvo pasakyta, kad e, ne dėl visų auditorumų rekomendacijų buvo imtasi veiksmų siekiant e, fondų valdymo veiksmingumo buvo išskirtos keturios e, projektų stadijos. Pirmiausia atranka, paskui projektų įgyvendinimas ir stebėsena, paskui rezultatų sklaida ir galiausiai ilgalaikis sutarčių valdymas. Tvarumo savoka šiandien jau keletą kartų paminėta ir aš manėčiau, kad tai esmė šio pranešimo uh, esminis elementas. Aš norėčiau grįžti būtent prie tvarumo savokos, uh, nes būtent uh, tam rengiant šį pranešimą buvo daugiau daugiausia dėmesio. Pirmasis klausimas, kuris kyla, ar e, projektas iš tikrųjų leidžia išlaikyti arba atstatyti vienu ar kitų rūšių ar buveinių situaciją. Antrasis elementas yra laiko elementas ar projektas tęsis e, artimiausioje ateityje ir ar ilgalaikiai perspektyvai išlaikys e, rūšių įvairovę. Manau, kad tie klausimai ir svarbus tinkamai, norint įvertinti, kaip gerai tie projektai vertinami. Nes jeigu žiūrime į atrankos procedūras, pavyzdžiui, tai matome, jog audito rūmai galvoja, kad projektai e, atrinkinėjami Life Plus programai ne visada labai tiksliai nustatė ilgalaikio tvarumo galimybę. Projektų rezultatai, e, projektų valdymo planai taip pat minimi tarp e, tam tikrų trūkumų. Taip pat yra dalis projektų, kurių e, naudingumas išsaugojant e, rūšis ir e, buveinės e, yra ribotas. Tarkime, e, audito rūmai atlikdami auditą apsilankė viename projekte, kurio tikslas buvo nustatyti neigiamą elektros linijų poveikį tam tikroms paukščių rūšims. Tačiau paaiškėjo, kad konkrečiai ta elektros linija jau keletą metų nebeveikia ir todėl e, to projekto pirminis tikslas pasirodė besas nebeaktualus. Dabar kalbant apie rezultatų sklaidos stadiją, atskirų projektų pridėtinė vertė nėra pilnai realizuojama, nes išmoktos pamokos ir e, sukauptos mokslo žinios nėra sistemiškai e, skleidžiamos. Internete egzistuoja e, projektų tinklapiai, e, yra e, duomenų bazės, nors projektų administratoriams privalu skleisti informaciją internete, audiovizualinę informaciją, tačiau tai ne visada buvo daroma. Todėl um, projekto rezultatų sklaida didelė dalimi priklausė nuo projektų vykdytojų iniciatyvos. Dar vienas svarbus elementas, kalbant apie tvarumo elementą, yra susijęs su ilgalaikiu projektų rezultatų valdymu. Projekto rezultatus galima svokti tik tai po paskutinio mokėjimo projekto vykdytojams ir kadangi nėra ekspost e, rezultatų įvertinimo, komisija šia prasme turi labai mažai informacijos. Remiantis tais trūkumais, kuriuos įvardijo auditorumai, aš dabar norėčiau pakalbėti apie savo pastabas ir rekomendacijas e, kurios galbūt gal, turėtų būti įtrauktos į e, komisijos e, biudžeto įvykdinimo rekomendacijas. Norėčiau pastebėti, kad iš tikrųjų Life Nature dotacijas prisidėjo prie bioįvairovės, rūšių ir buveinių išsaugojimo ir piliečių įtraukimo į šį darbą. Taip pat noriu pastebėti, kad Life Nature valdymas yra sudėtingas procesas, e, kuriame dalyvauja įvairios suinteresuotos grupės iš valstybių narių. Tačiau e, skiriamos lėšos e, reikalauja to, kad tos investicijos būtų tinkamai valdomas ir tvarios. Taip pat raginčiau komisiją peržiūrėti savo atrankos modelį. Uh, kad galima būtų geriau prioritizuoti Life Nature projektų pasiūlymus. Tai užtikrintų rezultatų testinumą ir sutrumpintų atrankos procedūrą. Taip pat reikėtų pastebėti, kad e, atrankos procedūros sutrumpinimas neturėtų reikšti, kad nebus imamasi priemonių užtikrinant, kad tas e, atrankos procedūros sutrumpinimas pakenks e, atrankos kokybei. Aš taip pat norėčiau pasakyti, kad Europos aplinkos agentūra ir bio įvairovės centras turėtų suformuoluoti aiškesnius kriterijus, atrankos kriterijus projektams akcentuojant jų tvarumą. Tos dvi institucijos turi pakankamai žinių tai padaryti. Būtina imtis reikiamų iniciatyvų, pagerinti projektų stebėseną, kai kalbama apie jų e, rezultatus. Reikalingi geresni kriterijai tokiai stebėsnai atlikti. Taip pat raginčiau komisiją pagerinti savo informacijos strategiją, ypatingai kai kalbama apie projektų rezultatų sklaidą ir išmoktų pamokų sklaidą. Daugiau techninių smulkmenų apie metodus, pasimokymą ir rezultatus turėtų būti skleidžiama. Pagalbos paramos e, gavėjai ir e, bendrafinansuotojai turėtų būti įpareigoti užtikrinti projektų rezultatų ilgalaikį tvarumą. Ir komisija turėtų numatyti tinkamas sankcijas ir pinigų susigražinimo procedūras, jeigu tai nedaroma. Taip pat aš raginčiau institucijas, kurios atsako už uh, E, tvarų aplinkosaugos darbą artimiau bendradarbiauti su komisija. Taip pat reikėtų atlikti rezultatų ekspost įvertinimą, užtikrinant, kad tie rezultatai būtų tvarūs. Tam reikalingi aiškus kriterijai, kurie leistų tinkamai įvertinti pasiektus rezultatus. Kovski, però non vedo più. Dėkoju. Vienas kolega prašėsi e, žodžio, bet dabar atrodo išėjo iš salės. Tuomet žodis komisijos atstovai. Dėkoju pirmininkai visų pirma. Norėčiau pasveikinti auditorumus E, su parengtu pranešimu. Taip pat e, džiaugiuosi, kad auditorumai pabrėžė, jog komisija patobulino savo kontrolės ir valdymo sistemas nuo pat e, live programos pradžios. Turiu taip pat pasakyti, kad komisija sutinka su pagrindiniais principais, kurie yra išdėstyti auditorumo pranešime. LIFE uh, projektai yra susiję su veikla, kur e, pagrindinės investicijos yra daromas per pirmuosius projekto e, metus, tačiau e, kurių rezultatai pasireiškia daug metų po projekto pabaigos. Ir mes stengiamės pasiekti, kad e, rezultatai po projekto pabaigos išliktų uh, ilgą laiką užtikrindami e, gamtos apsaugos tikslų įgyvendinimą, ypatingai kai kalbama apie gyvūnų, augalų rūšis ir jų buveinės kaip auditorumai ir rekomendavo e, komisijoje, komisijos atitinkamose tarnybose buvo atskirti du padaliniai. Turime Life Nature padalinį ir Life Environment padalinį. Tai e, suteiks mums e, geresnę galimybę susitelkti ties atitinkamais sektoriaus e, atskirais elementais Mes ką tik pradėjome neformales e, LIFE komiteto konsultacijas, siekdami patobulinti atrankos procedūras. Mes manome, kad galėtume sutrumpinti jas dviem, trim mėnesiai lyginant su dabartinėmis procedūromis. Taip pat e, pradėsime naudoti metodus, kuriuos naudoja kiti generaliniai direktoratai, tame tarpe mokslo tyrimų generaliniai direktoratai, kad galėtume susitelkti visų pirma ties geriausiais projektais iš e, pridėtinės vertės požiūrio taško žiūrint. Mes ketiname ir toliau e, dirbti tobulindami rezultatų sklaid, sklaidą, e, tobuliname savo tinklapį, kuriame elektroninį elektroninę biblioteką, kurioje bus sukaupti visi projektų rezultatai. Taip pat stengiamės nustatyti aiškesnius reikalavimus paramos gavėjams, kad jie, kuomet jie atsiskaito mums, taip pat prisimtų prievolę skleisti rezultatus rezultatus plačiau. Mes taip pat kūrėme tam tikrą tinklą, pasinaudodami seminarų pagalbą ir galvojame, kad Life Nature projektų įgyvendintojai e, privalomai turėtų pradėti tarpusavėje bendradarbiauti, sukuriant tam tikrą tinklą. Jie yra patys tinkamiausi E, rezultatų sklaidos prasme. Kalbant apie ekspostį vertinimą, mes paskelbėme dokumentą, kurį pavadinome Life After Life, tai buvo 2002 metais. Ten susitelkėme ties e, to, tuo, kas vyksta pasibaigus projektams. Mes stengiamės įvertinti ir įvardinti kaip galima e, kiekybiniais ir kokybiniais e, rodikliais geriausiai įvertinti projektų rezultatus. Manytume, kad e, tai turėtų būti daroma su kiekvienu pabaigtu projektu. Tam reikės daug pastangų, bet mes dirbame tą kryptimį kiekvienais metais ekspost stebėsenos e, pareigūnų mes padidiname nuo 10 iki 15 procentų. Taigi, e, sutinkame su praktiškai visomis e, auditorumų rekomendacijomis ir taip pat su parlamento pranešėjos pastabomis. Yra vienas dalykas, tačiau, kurį norėčiau paminėti – kalbu apie galimybę į e, projekto sutarties sąlygas įrašyti prievolę projektui pasibaigus e, stebėti projekto rezultatus. Tokias galimybės yra e, ribotos bet yra ir tam tikrų problemų, tarkime, e, žemės pirkimas e, reglamentojamas labai griežtai. Mes turime prievalę e, susijusias su žemės nusavybė, su ilgalaikėmis prekėmis. Mes taip pat turime prievalės, kad uh, valdymo planai e, turėtų būti privalomai teisiškai priimti iki projekto pabaigos, esame net sustabdę mokėjimus, jeigu tai nepadaryta. Tačiau ko negalime čia įtraukti yra personalo išlaidos. Jeigu jūs norite užtikrinti, kad e, projekto Ehm, metu pradėta veikla tęstusi po projekto pabaigos, yra labai sunku teisiškai įrašyti tokią prievalę į e, projekto sutartį. Galbūt, kaip e, audito rūmų rekomendacijoje numeris vienas kalbama, galima būtų kalbėti apie tam tikrą E, tendencija e, pozityviai vertinti tuos projektus, e, kurie turi ilgalaikiškumo elementą. Tačiau mūsų patirtis rodo, kad nėra tokių projektų, kurie būtų pradėti pagal LIFE programą ir paskui būtų nutraukti arba nepabaigti. Manau, kad tiek norėjau pasakyti. Grazie, onorevole Gajer. Ačiū. Prašau. Iš pradžių norėjau padėkoti ponui Kazamiesui, jo bendradarbiams, taip pat poniai pranešėjai noriu padėkoti už darbo dokumentą. Tikrai jį įsigilinau, manau, kad jame išdėstyti visi svarbiausi dalykai, kurie yra kritikuotini. Bet norėčiau pakartoti du klausimus, kuriuos skirčiau pirmiausia komisijos atstovui. Audito rūmo ataskaitoje skaitau, su tvarumu susijėtų, susijėtų kriterijų svarba sumažinta iš esmės programuose. Ir visos trys LIFE programos dalis buvo vertinus pagal vienodus kriterijus. LIFE referatas yra į kelias dalis suskirstytas. Autorumams nepatinka štai kas. Nepakankamai atsižvelgiama į tvarumo aspektą. Tai jeigu referatas yra padalintas į kelias dalis, tai gal ta problema dingo. Kadangi lentelėse beveik nebėra to tvarumo aspekto lentelėse, kurias parengė auditorumai, turiu menį antrąją programą, o kitoje vietoje aš tai skaitau trūkumų yra ir informacijos klaidos rytyje. Tai man kyla susirūpinimas. Ar prasmingai panaudojamos lėšos iš ES biudžeto skirtos LIFE projektams? Ar tų lėšų poveikis yra ilgalaikis? Ar pasibaigus projektui arba įvykdžius vieną projektą, kažkas panašaus yra vykdoma ir kitose šalise. Tai buvo vienas klausimas, dabar kitas. Sakėte, kad komisijos atstovai apsilankė 15 procentų projektų, patikrino 15 procentų projektų pabaigus finansavimą. Ar reikėtų daugiau lėšų skirti programai, kad būtų galima pasibaigus finansavimui patikrinti visus projektus, bent jau daugiau negu tik 15 procentų. Ačiū. Atsė. Dėkoju. Pone Greslė. Ačiū labai. Jeigu neklystu, Life Plus iš esmės prisidėjo prie to, kad bent jau mano šalyje taikiai būtų įgyvendinta atitinkama direktyva iki šiol kėlusi daug problemų. Taigi 2004 metais buvo daug problemų, o dabar viskas lyg ir išsisprendė. Taigi šios programos dėka buvo skirtos lėšos, kurias, kurių dalį gavo ir savanoriai, darbuotojai. Taigi programa kaip ir pasiekė rezultato. Tačiau kaip yra su paukščio apsaugos direktyvos įgyvendinimu? pratešiu pono Gairio žodžius. Kiek ateinančiais metais šio, šiai programai reiktų papildomai lėšų? Ko gero reikalavimai tik tai griežtės, o nebus švelninami arba mažinami. Grazie, onorevole Matė. Ačiū. Pone Matė. Ačiū. Kaip ir kolegos, aš irgi esu susirūpinusi dėl tų pačių dalykų, nes su šiuo projektu yra susijusios didžiulės mūsų viltis. Piliečiai daug kalba apie tokių lėšų panaudojimą, nes dažnai ir rinkiminėse, e, rinkiminėse kampanijose esame kaltinami tuo, kad daug kalbame apie aplinkosaugą, gamtą, o euroskeptikai pasinaudoja šiuo klausimu, nukreipia jį prieš mus sakoma, kad mes norime statyti fabrikus ar, ar, ar, ar tiesti kelius ir ne, nepakankamai tausojame gamtą. Taigi tie argumentai yra nukreipiami prieš mus. Ir aš manau, kad mums reikia pažiūrėti, kaip yra paskirstomos lėšos. Kalbant apie ekonominius dalykus ir kalbant apie faunos floros išsaugojimą. Aš manau, kad reikia bandyti apsaugoti gamtą ir išsaugoti gyvūnų, e, augalų rūšis. Tačiau panašu, kad kai tik tai finansavimas nutrūksta, visos tos pastangos kažkur dinksta ir, ir gaunasi, kad tai yra e, lėšų švaistimas. Dabar žodis ponis Asi. Ačiū. Šėlės bandysiu atsakyti į klausimus. Pirmiausia, tvarumo kriterijai buvo sumažinti, kalba, vertinant, kurie projektai galėtų būti atrinkti, tai yra tiesa. Ir taip yra dėl to, kad iš principo atrankos procesas buvo, atrankos keli procesai buvo apjungti, kai vienas padalinys buvo atsakingas už šios programos valdymą ir buvo viena projektų valdymo, vienas projektų valdymo modelis pasirinktas ir uh, Galiu tik jūs patikinti, kad peržiūrėsime dabartinę praktiką, galbūt dabar to bus, per dabartinį raundą to neįmanoma bus padaryti, nes kriterijai jau yra paskelbti ir turime laikytis to, kas yra paskelbta. Ir jau yra interpretuojami kriterijai dabartiniams projektams, tačiau mes jau kitam raundui bandysime tuos kriterijus peržiūrėti, nes iš principo keičiame ir projektų pateikimo ir at atrankos procedūrą. Dėl rezultatų sklaidos buvo teigiama, jog panašu, kad nėra pakankamai dalyjamasi rezultatais ir galiu pasakyti, kad 94 nu, metų dirbu LIFE programos rytyje ir atsimenu audito rūmų 95 metais parengtą ataskaitą, kur buvo teigiama, kad rezultatais nėra dalyjamasi. Prisimenu visas kitas ataskaitas, kur irgi buvo apie tai kalbama ir esu įsitikinęs, kad dar po 20 metų panašu, kad vėl ta pati pastaba bus išsakyta. Tai yra iš dalies tiesa, bet ir nebūtinai visiškai teisinga. Mes galime teikti, kad Iš tiesų komisija ėmėsi visų įmanomų pastangų, daug ką nuveikė šioje srityje. Kai kur įvairiuose LIFE programos e, vertinimuose apie tai yra kalbama. Tačiau tuo pat metu turime pripažinti, kad reikia labai smarkiai patobulinti įvairius elementus. Ir aišku, mūsų tinklapis galėtų būti geresnis, daugiau seminarų galėtumėme renkti, galime daugiau įvairių kitų organizuoti renginių, kad būtų keičiamasi rezultatais. Ir ta rezultatų sklaida yra susijusi su komunikacijos politika. Yra viena vertus, yra pateikiamos žinios, yra skleidžiama informacija ir yra tie informacijos gavėjai, kurie turi ją priimti. Ir dabar mes e, na, tiesiog šakiniu būdu e, skleidžiame informaciją, rengiame seminarus, kur žmonės susirinka, išmanantis reikalą, ekspertai pasikalba tarpusavyje. Ir mes manome, kad e, tokie seminarai gali duoti neblogų rezultatų. Dabar ekspost stebėsena 50 procentų projektų dabar yra stebimi, prižiūrimi. 15 procentų, atsiprašau. Aišku, būtų įdomu įvertinti biudžeto, žmogiškų išteklių prasme. 100 procentų projektų įvertinti pasibaigus perėjus penkeriems dešimt, dešimt metų po jų įgyvendinimo, kokia yra situacija. Ir na, realiai 15 e, procentų yra tik tai nedidelė dalis to, ką darome, nes Life Nature programoje iš tiesų mes dažnai susidurime su ant, antraja stadija, būtent yra testinis e, e, projekto įgyvendinimas. Ir aš matyt teikčiau, kad 50 procentų dabar projektų yra stebima ekspost būdu. Ir bent jau vieną kartą gyvenant projektą yra aplanko, apsilankoma e, projekte. Ir Taip pat buvo iškeltas klausimas dėl paklausos. Atrodo, kad paklausa išaugo pastaruoju metu, bet aš turiu Jums pasakyti, kad dėl finansinės krizės tikriausiai na, ir šis sektorius nukentėjo, kaip ir daugelis kitų. Ir prašymų skaičius sumažėjo per pastarosius trejus metus. Tai yra, yra ypatingai pasakytina apie Life Nature projektus. Life Nature yra tas sektorius, kuris visiškai priklauso nuo valstybinio finansavimo. Na ir tas viešasis finansavimas, kai, kai viešųjų lėšų trūksta, tuomet valstybės narės nusistato prioritetus, savivaldybės nusistato prioritetus atitinkamai ir vis sunkiau projektams gauti e, tų kofinansavimo lėšų. Na ir jeigu dabar Life Nature programos srityje mes turėtumėme ją daryti lankstesnę, mažiau tokią griežtą, mažiau numatyti prievolių. Taip pat dėl trukmės ir buvo išsakyta čia tokių abejonių mm, parlamentaro. Na, realiai audito rūmų ataskaitoje akcentuojama, kad trukmė nėra kvestionuojama, nes, na, projektai yra tvarūs ir kai kurie veiksmai atitinkamame projekte galbūt nėra tvarūs. Ir visuomet na, yra tokių pasitaiko tokių veiksmų projekto rėmuose, bet bendrai kalbant, aš gal pusvalandį galėčiau kalbėti apie Light Nature projektų trukmę ir tvarumą, bet e, pateiksiu tik kelis pavyzdžius. 95 metais dir direktyvos šeštajame straipsnėje kalbama apie tai, kad valstybės narės turi numatyti Nustatyti, nustatyti Natura 2000 sąrašus. Portugalija, Graikija, Airija tą padarė, Italija 95 metais pirmo, pirmoji pateikė tą sąrašą. Taigi nuo 95 metų mes kūrėme tuos sąrašus. Na ir Life Nature yra toks nedidelis instrumentas, bet poveikis politikai buvo išties didžiulis. Ir man dar nėra kaip ir aišku, kaip mums pavyko tą padaryti. Dar vienas pavyzdys. E, Graikijos pavyzdys, 92 metais Graikija neturėjo, neturėjo jokių nevyriausybinių organizacijų, kurios galėtų įgyvendinti gamtos išsaugojimo projektus. Buvo rengiami seminarai, susitikimai, bet tikrai nebuvo parengtas nei joks projektas vertas 2-3 milijonų. Na, o dabar, praėjus e, keliems metams, jau yra nemažai nevyriausybinio organizacijų Graikijoje, kurios puikiai gali gyvendinti tokio pobūdžio projektus. Ir tai yra gebėjimų kūrimo veiksmas, kuris iš tiesų, na, gebėjimų kūrimas yra tvarus procesas. Dėkoju. Ačiū. Norėčiau Jums priminti, kad lapkričio 10 dieną įvyks kitas posėdis, kuomet bus 2008 metų metinė auditorumo ataskaita pristatoma. Po to gruodžio 2 ir gruodžio 3 dar vyks mūsų posėdžiai. Pusė pirmos autobusas išvyks į e, ekskursiją į auditorumus. Dabar e, turėsime pertrauką, sugrįšime 12 valandą. Žinau, kad frakcijų pareigūnai susitinka, kad galėtų užbaigti prioritetų sąrašą ir audito rūmai vėliau jį pateiks. Sekretariato darbuotojai jau išdalijo penkių punktų sąrašą. Tai galėtų būti toksai, na, siūlomas pradinis variantas ir aš siūlau visiems dabar tą perskirtą pertrauką peržiūrėti tą dokumentą. Dėkoju. Susitiksime 12 val.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 Siamo solo io e lei. Allora io direi di eh, giusto prendere un attimo la parola, poi andiamo via. Mi hanno informato. Kolegos, prieš išvykdami turim štai ką padaryti. Mane informavo, kad frakcijų susirinkimai išanalizavo prioritėtų sąrašą ir kiekviena frakcija pateikė savo sąrašą, kuris bus teikiamas auditorumams. Socialistų frakcija APP Aldė pateikė savo sąrašus. Ten kai kas sutampa dėl finansų reglamento tobulinimo ir dėl toleruotinų klaidų lygio. O dėl klausimų e, komisarams e, bus parengtas septynių punktų klausimų sąrašas. Sekretariatas jį jums parengs. Ten taip pat kalbama apie Olafą apie Elgesio kodeksą ir e, paramos gavėjų sąrašą ir taip pat toleruotinų klaidų lygį. Na, o dabar turime jau iš tikrųjų baigti posėdį, nes autobusas pusė pirmos išvažiuoja. Sąrašą jūs gausite. Na, O audito rūmams mes pateiksime atskirą sąrašą, kurį rengia frakcijos. Dėkui.